Okay, because none, okay. none of the vice chair was available. Possiamo dare inizio, colleghi? Kolegos, siūlau pradėti posėdį. Ir atsiprašau, kad vėluojame pradėti darbą. 13 punktas pagal darbo tvarkę – augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai. augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas. Pranešėjas Sergio Silvestris. Jis mums pristatys savo pranešimą dėl augalų dauginamosios medžiagos. Ir čia yra kontroversiškiausi komisijos pasiūlymo aspektai aptarti techninis, e, techninis dokumentas buvo parengtas mūsų prašymu. Čia yra kalbama apie Europos sėklų rinką ir augalų dauginamąją medžiagą. Labai dažnai sakoma, kad šioje rinkoje dominuoja tarptautinės didelės įmonės, tačiau mūsų departamento dokumente, kuriame apimama situacija daugelį valstybių narių, e, sakoma, kad didžioji, dali, didžioji dalis saugintojų yra MVI mažos vidutinės įmonės. Taigi dabar suteiksiu žodį kolegai Silvestri, tam, kad jis pristatytų šį dokumentą ir po to jau e, surenksime diskusiją su kolegomis ir po to e, bus diskusija su, tiksliau, klausimai su kviesiniais ekspertais. Taigi, Sergio, žodis jums. Grazie, <clears throat> grazie, prezidente, cari kolegi. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, prieš išklau sant ekspertus dėl sėklų ir dauginamosios medžiagos, augalų dauginamosios medžiagos, norėčiau pristatyti pranešimą. Pirmą kartą nagrinėjame pranešimo projektą, jau esame pasikeitę požiūriais komitete, diskutavę, tačiau po teksto pristatymo pirmą kartą yra organizuojama diskusija. Aš tikiuosi, ir bent jau viliuosi, kad daugelis iš jūsų jau susipažinę yra su e, pranešimo projektu ir su pakeitimais, kuriuos e, teikiu. Pirmiausia, štai ką norėčiau pasakyti, kokios yra svarbiausios dalys šioje, šiame pranešinime. Yra pateiktas komisijos pasiūlymas, kuris yra puikus darbas pagrindui. Tačiau, tiksliau pagrindas darbui. Taigi, apie kągi čia eina kalba. Trumpai pabandysiu surezumuoti. Būtent čia ir patikimus beje teikiau ties šiais punktais. Pirmiausia, nič, nišinė medžiaga. Komisija savo pasiūlyme nišinę medžiagą apibrėžė kaip medžiagą, kuri, susijusi, kuri yra tiesiog medžiaga, kurią ekonominės veiklos vykdytojas teikia į e, rinką. Tai yra profesionalus veiklos vykdytojas, turintis maždaug 10 darbuotojų ir jo veikla pribuojama 2000 eurų. Pagal statistiką gauta iš nacionalinių atstovybių, o ne iš asociacijų, atrodo, kad jeigu taikime, taikytume dabar tą, tuos kriterijus, kuriuos siūlo komisija, tai yra įmonės, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių e, apyvarta metinė neviršė 2 milijonų eurų, tai čia būtų tokios mikro įmonės apimamos. Ir būtent visoms šioms įmonėms nebūtų taikomas reglamentas. Beje, siūlyčiau jums visiems susipažinti su tyrimu, kurį minėjo pirmininkas De Castro. Parlamento vidinių tarnybų dokumentas tai yra parengtas dėl sektoriaus įmonių dimensijas. Taigi dabar kas yra nišinė rinka? Siūlau pirmiausia tai apibrėžti. Mes žinome, kad egzistuoja nišinės rinkos, Tačiau čia nišinė rinka yra nustatoma remiantis medžiagos kiekiais, o ne gamintojų skaičiumi, bet visa tai yra daroma deleguotaisiais aktais. Taip pat galima remtis vietos produkcija, kuri būtų pardavinėjama ir kitur, ne tik vietoje. Tai čia būtų tokiais elementais remiamasi tam, kad nišinės rinkos apibrėžimą galima būtų nustatyti. Tai toks būtų mano pasiūlymas. Na ir dabar kitas aspektas. Heterogeninė medžiaga. Čia vėlgi komisija detaliai apie tai nekalba. Komisija labai daug laiko skyrė šiam apibrėžimui nustatyti, nes pirmosios viešosios konsultacijos 2007 metais buvo atliktos. Taigi komisijai užtruko tai penkerius metus tam aspektui nustatyti. Dabar komisija sako tekste, kad ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkai nepageidauja tokio pasiūlymo, nepaisant to, kad kaip ir jiems tai turėtų būti skirta. Ir taip nutiko todėl, kad šis klausimas labai kompleksiškas yra. Aš pabandžiau surasti apibrėžimą, dėl kurio galima būtų surasti konsensusą. Norėjau, kad būtų daugiau užtikrintumo e, augintojams. Pirmiausia yra bendrasis apibrėžimas to, kas yra heterogeninė medžiaga. Ir ateityje esu pasirengęs ieškoti kompromiso beje su tais kolegojams, kurie norėtų papildyti šį apibrėžimą. Na, aš nurodžiau, kad um, ta medžiaga turi būti registruojama panašioje sistemoje, kaip kad ir senovinių veislių registravimo sistema. E, ši procedūra turėtų būti šiek tiek paprastesnė, nėra, nebūtų tiksliau labai tokia jau ir brangi. Ir čia būtų sukaupta reprodukcijos ir auginimo patirtis toje sistemoje. Turėjau galimybės apie tai diskutuoti su asociacijų atstovais, įvairiausių asociacijų atstovais. Manau, kad dėl šio aspekto tikrai turėtume sugebėti susitarti. Kitas klausimas, dėl kurio yra daugiau šiek tiek pakeitimų pateikta mano projekte, v CU. Man atrodo, kad šią koncepciją reikėtų, tai šią koncepciją reikėtų peržiūrėti, apie tai jau diskutavome komitete. Komisija nustato pakankamą e, vertę ir tvarę vertę. Na, o dabar dabartiniuose teisės aktuose nėra daromas tas skirtumas. Todėl aš siūlau šias abi koncepcijas e, sujungti į VCU vieną bendrą VCU apibrišti. Štai pavyzdžiui, naujųjų veislių atveju. Bent jau praeitie tai puikiai pasiteisino. Aš nemanau, kad dėrėtų keisti šį požiūrį. Mano manimu, jeigu jį keisime, tai ko gero rezultatas bus priešingas reglamento tikslui. Tai yra sumažinti biurokratinę naštą ir sąnaudas. Jeigu dabar visai bereikalo išskirsime skirtingus VCU aspektus, tai tik tai kaštus ir biurokratinę naštą padidinsime. Aš sakyčiau, kad komisija savo pirminėme pasiūlymą numato, kad VCU e, pat, pakankamas, patenkinamas e, VCU turi būti patikrinamas valstybių narių e, lygmenių. Na, o tvarusis VCU būtų užtikrinamas bendrijos augalų, ir veslių, tarny, augalų veslių tarnybos tiksliau. Tačiau man atrodo, kad nacionalinį VCU nustatant taip pat reikėtų atsižvelgti į tvarumo aspektą. Juk vis dėlto bendrijos augalų veislių tarnyba turėtų užtikrinti taipogi pakankamus kokybės kriterijus. Dėl VCU žinau, kad komisija yra pasirengusi pritarti mūsų siūlomam požiūriui. Toliau MRV. Tai yra rūšis dekoratyvinės veislės. Kažtaip kaip pavyzdžiui, dekoratyvinės veislės, kurios kartais ne vien tik tai dekoratyviniais tikslais naudojamos, tarkime, saulėgražos. Todėl, kadangi jau... Tai aš dabar pateikiau du pakeitimų, pakeitimus, pakeitimų pasiūlymus tam, kad būtų aiškiai daromas skirtumas tarp tokių atvejų čia. Toliau, ekvivalencija tarp trečiųjų šalių ir eksporto. Sveikinu komisiją taip e, aiškiai nustačius šį aspektą. Tai čia būtų eksportas į trečiąją šalį, jeigu to eksporto nereglamentuoja tarptautinės taisyklės ir jeigu trečioji šalis nėra nustačiusi jokių um, reglamentuojančių teisės aktų. Čia tiesiog norime išvengti nereikalingos ir nesažingos konkurencijos Europos augintojams. Beje, tos 12 tarybos direktyvų taipogi to neapima. Būtent todėl norėčiau paklausti, kokia būtų kolegų nuomonė dėl MRV ekvivalentų. Toliau įgyvendinimo aktai, kurių pagydauja komisija. Mūsų manimų tai turėtų būti čia e, deleguotieji aktai tam, kad mes kaip parlamentas galėtume įsitraukti į šį procesą. Na ir tam, kad galėtų vykti diskusijos ir tam, kad e, mūsų ekspertai galėtų pasisakyti, Norėčiau trumpai dar prieš tai e, pakalbėti apie komisijos galės. Pirmasis priedas čia būtų daugiausia pakeitimų įnešantis. Čia yra genčių ir rūšių sąrašas, kuriam taikomas reglamentas. Aš pageidauju, kad pirmasis priedas ir devintasis priedas, miško dauginamoji medžiaga, būtų įtraukti į e, įprastinį teisės aktą, o ne įgyvendinimo ar deleguotai teisės aktą. Mm, norėčiau kolegiai iš Envi komiteto padėkoti už susirinkimus, susitikimus su ekspertais. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad jeigu turite klausimų, tai esu pasirengęs juos atsakyti. Be jokios abejonės norėčiau padėkoti komisijai, šešėliniams pranešėjams, ekspertams, parlamento tarnyboms, kurios padėjo man parengti šį pranešimą. Pranešimo turinys nėra ideologinis, o labai konkretus tikiuosi, kad jau gana greitai galėsime patvirtinti šį pranešimą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponė Silvestris. Dabar siūlau pradėti diskusijas. Martin Hoislin. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Silvesteriui už tai, kad jis yra pasirengęs priimti ir daugiau pakeitimų Manau, kad to prireiks, nes e, toks tekstas, kuris yra dabar, neturėtų tapti galutiniu. Dabar aš pažiūrėjau, apie ką mes kalbėjome pereitą kartą - žemės savininkų teisės. Ar negeriau e, reikėtų apibrėžti tuos, e, ar nereikėtų geriau apibrėžti tas nuostatas E, reikėtų išlaikyti pakankamai laisvės žemės savininkams. Tie dalykai kol kas nėra tinkamai išspręsti. Toliau. E, ekologinių aspektų kriterijai. E, kai, kuriam, kai kuriems tų standartų laikytis yra paprasčiau negu kitiems. Čia atsakymų irgi nesurandame, kai kurios galimybės yra eliminuojamos. Apie nišinę rinką per nelik daug nenorėčiau kalbėti, bet mums iš tikrųjų reikia išimčių, o jūs čia vietoj to, kad išplėstumėte tą reikalą, truputėlį sugriežtinate. Na, juk mums reikia uh, paprastesnio teisės akto. Nesprantu, kas daroma daržovių ir žolių srityse, ar e, sėklų pramonę reikėtų įtraukti į numatomą kontrolės sistemą. Nematau tam aiškių priežasčių. Galbūt jūs galėtumėte apie tai detaliau pakalbėti. Uh, Paskui, man atrodo, reikia išimčių e, regionų veislėms, viskas tvarkoj, bet e, yra sunkumų apibrėžiant jas. Kaip tą daryti, ar pagal teritoriją, ar pagal atskirus regionus. Čia lieka erdvės interpretavimui Ir čia taip pat reikia patobulinimų, jeigu bus numatyta tokia išimtis. Ji turi būti aiškesnė. Toliau kiti dalykai, kuriuo aš nelabai suprantu, tai e, kad nereikia ženklinti hybridų, e, organiniai žemdirbystėje tai ir labai svarbu. E, kai kurie dalykai susiję su sėklų ženklinimu taip pat yra kontroversiški, tad e, vis dar išlieka pakankamai daug elementų, kuriuos reikėtų panalizuoti. Tiesą sakant, būčiau norėjęs, kad e, pranešėjas būtų buvęs drąsesnis. E, mums reikėtų palengventi gyvenimą ūkininkams ir naudotojams, kai kuriuos dalykus iš vis reikėtų eliminuoti. E, matome taip pat ir komisijos tam tikrus skaičius, kurie gal neipatingai gerai yra pagrysti. Taip, yra daug mažų ūkių e, ir įmonių, bet jeigu pažiūrėsite, kam jos priklauso, tai tada šiek tiek nustepsite. Yra, aišku, tų atskirų įmonių, jie turi savo e, pavadinimus, bet nusteptumėte pamatę, kas už jų stovi. Šį rytą mes kalbėjom apie penkias e, kompanijas Europoje, kurios dominuoja rinkoje. E, komisija savo pasiūlymą pateikė, bet pranešėjas nei viską sureagavo dėl bio įvairovės, pavyzdžiui. Nematome pranešėjo reakcijos Galbūt reikėtų tuos dalykus vėl atgal įkelti, vėl, vėl kelti, kad jie atsispindėtų tekste ir gal tą padės padaryti labiau kritiškai nusteikę žmonės negu aš. Pirmininkas, dabar žodis poniai Kalenbach. Ačiū, kolegos. Komisija kai kalba apie augalų dauginamąją medžiagą, siekia plačios diskusijos, pateikia labai platų dokumentą. Iš esmės aš tam pritarčiau. mes e, šiek tiek e, būkštaujame, kad 4 e, gruodžio baigėsi terminas teikti pakeitimus. Tiesą sakant, tokiam sudėtingam dokumentui tai tūkstis. Kaip šešėlinė pranešėja, aš gana detaliai išstudijavau komisijos pasiūlymą, taip pat kolegos Silvestris teikiamą tekstą, teko man daug ir padiskutuoti, dalyvauti visoji virtiniai seminarų. Ir dabar žiūrėdama į viską, tiesą sakant, manau, kad dabartinės padėties status quo mes savo darbu ne, nemažiname, netobuliname tos padėties. E, mes turėtume mažinti biurokratiją, taip galima sakyti, kad 12 direktyvų sudėjimas į vieną tekstą yra, žingsnis su paprastinimo link. E, bet jeigu suprasime, kad nuo 250 e, augalų mes dabar jau periname prie visų, tai vargu ar reikš, kad nacionalinėms institucijoms biurokratijos bus mažiau. Nelabai suprantu, kodėl miško ir dekoratyvinius augalus reikėtų įtraukti jog mes kalbame apie išmaningas taisyklės užtikrinančias sveikų, saugų maistą. Ir čia tos aiškios sąsajos aš nematau. Kai kam iš mūsų turbūt vertėtų pažiūrėti į taikymo sritį, kuri čia siūloma, palyginti su dabartiniu reglamentavimu Mes matome, kad valstybės praranda e, erdvę manevrui. Manau, kad reikėtų apsiriboti sėklomis ir dauginamąją medžiagą. Labai svarbu, kad e, neužmirštume komercinės to reikalo pusės, e, tai yra rinkos taisyklė. dar daugiau. E, reikėtų vis tik apsiriboti profesiniais e, ūkinės veiklos e, subjektais, tuo tarpu sodininkai, mėgėjai turėtų iš teksto būti išimti. Nėra prasmės visą tai išplėsti iki 350 tūkstančių 000 augalų veislių. Šiuo metu juk kalbama tik tai apie 250. Jau kiti minėjo, kad biurokratiją mums reikia stabdyti ir čia aš teikiu savo konkretų pasiūlymą. Supaprastintas reglamentavimas neturėtų būti susijęs su E, senomis veislėmis, bet e, taip pat e, reikėtų pažiūrėti ir į naujas veislės. Kai kurie reikalavimai yra pernelyk dideli, antraip atsiras tam tikros griežtai ribojamos nišos. Naujasis reglamentas turėtų pasisakyti arba veikti prieš galimybę koncentruoti viską keliose įmonėse. Jeigu pažvelgsite į Prancūzijos rinką, pavyzdžiui, ir užduosite klausimą, apie tų įmonių apyvartą, tai suvoksite, ką reiškia dominavimas rinkoje. Tuo tarpu mums e, reikia palengvinti prieigą prie rinkos. Dabar, ko gero, dešimt įmonių, dešimčia įmonių tenka 90 procentų visos rinkos. Ir ne tik dėl bio įvairovės mums reikia viską e, daryti, bet taip pat dėl e, įvairovės ir skonių įvairovės tame tarpe. Labai aiškiai matome, kad yra poreikis ir paklausa e, vaisių ar daržovių veislėms, kurios nėra labai paplitusios E, žmonės turi turėti galimybę pasirinkti, ko jie nori, ar vietos veislių, ar regioninių veislių ir taip toliau. Aš manau, kad vienintelis būdas e, mums e, patenkinti bio įvairovės reikalavimus yra teikti kuo daugiau pasiūlymų ir pakeitimų. Dėkui dabar ponia Rodest. Dėkui, pirmininkė ilgų kalbų neketinu sakyti, noriu sustelti ties keletų klausimų, bet pirmą dėkoju ponui Silvesteriui už jo atliktą darbą ir mums pateiktą tekstą. Ir norėčiau e, paklausti jo. Kalbėjote apie nišinės veislės, bet gal aš ne visai supratau. Dėl senų ir naujųjų nišinių veislių ir jų patekimo į rinką. E, ar galima tai daryti pasiremiant tradicinėmis apibrieštimis? Toliau. E, ar valstybės narės ir toliau kontroliuos sėklų kokybę? Kai kurie kolegos e, klausė apie skirtingumo vienodumo stabilumo kriterijus. E, ar iš tikrųjų reikia taip plačiai testuoti, kaip čia siūloma? dėl GMO, taip pat e, kaip užtikrinsite, kad ateityje tik tai veislės be GMO pateks į rinką. Na ir kas atsitiks e, tais atvejais, kai e, tam tikrų veislio apsaugos terminai baigsis. Čia visų pirma, aš kalbu apie tam tikras senesnės veislės, bet jos vis tiek turi turėti galimybę patekti į rinką. Tai štai tokių klausimų aš e, turėčiau. Nuo to priklausys, e, nuo jūsų atsakymų priklausys, ar aš tiksiu pakeitimų ar ne. Dabar ponas Agnių. Dėkui, pirmininkė. Dėl šios temos sulaukiau labai daugelio, daugelio elektroninių laiškų turiu galvoje vadinamąją sodo, sodo sėklų direktyvą. E, komisija tikrai negalėjo savo didesnės meškos paslaugos padaryti, kaip pateikti šį tekstą likus šešiems e, mėnesiams iki Europos parlamento rinkimų. Dabar komisija iš tikrųjų užsimojo prieš visą gyvenimo būdą. Anglui jo namai yra tvirtovė ir tai apima jo daržovių sodą. Ir tiesą sakant, kai jie žiūri į šį pasiūlymą, jis jiems nepatinka. E, kur, kur ta krizė ar, ar skandalas, kuri iš, išprovokavo tokį uh, teisės akto, ar yra kažkas, kas dabar e, naikina e, vaisius ir daržovės e, Britanijoje, ar atsitiko kažkas e, pomidorams e, Anglijoje ar kitoms daržovėms, kas privertė komisiją veikti. Ne, nieko tokio neįvyko, tiesiog išlieka komisijos troškimas reguliuoti visą mūsų gyvenimą. Aišku, kad e, e, kai kurios sėklos ir veislės dėl to gali paprasčiausiai išnykti iš mūsų rinkos. E, aš pamenu dar tuos laikus, kai buvo teisės aktai dėl pesticidų perregistravimo, na ir tada e, kai kurie iš gamintojų nutarė jų nebegaminti. Taip atsitiko su azilamu, pavyzdžiui. Na ir gali taip atsitikti ir su sėklomis, kada e, žmonės negalės nusipirkti tų sėklų, kurių nori. Aš e, atsakydamas į klausimą, ar e, Anglijoje žmonės nori, tokiu galiu atsakyti ne. Dėkuoju. Dabar ponas Dorfman. Po to ponas Jar. Dėkui, kalbėsiu itališkai. Quello che ha detto il nostro relatore Silvestris e quello che ha detto il Dėkoju. Išklausęs pranešėjo ir kitų kolegų. Turiu pasakyti, kad jeigu kalbame apie bendrą koncepciją, tai e, mūsų nuomonės netaip jau labai skiriasi. Visi sutarėme, kad jeigu žmonės e, užsijima sėklų ar dauginamosios medžiagos gaminimu ir daro tai neprofesionaliai, tai jie neturi būti reglamentuojami pagal šį reglamentą, bet atrodo, kad antras ar trečias straipsnis būtent tą ir siūlo. Čia sakoma, kad netaik taikytina žmonėms, kurie profesionaliai nedirba augalų dauginamosios medžiagos sektoriuje. Tad jeigu ūkininkas apsikeičia sėklomis su kaimynu arba koks nors sodininkas, kuris užsima tik tai sodininkystę kaip hobių, nepatenka į taikymą sritį, bet tuos dalykus turėtume išdėstyti daug aiškiau. Aš suprantu, kad e, noras yra aiškus. Iš esmės, nenorėtume, kad tas reglamentas nepaveiktų tų žmonių, jeigu jie tame sektoriuje nėra profesionalai. Aš manau, vienintelė problema yra nišos problema. Aš sutinku su ponu Silvesteriu dėl nišų apibrieščių tai, kad įmonė maža, dar nereiškia, kad tai jau ir yra nišinė rinka. Esu iš e, tokios e, vietovės, kur yra e, nemažai augalų, kurie generuoja medumi paremtą medžiagą. Dabar e, visi tie augalai turi būti sertifikuoti. Nes e, žmonės pirkdami nori matyti tokį sertifikatą, bet kada jie nusiperka, tai gauna kažką kitką, o ne tai, ko nori. Taigi, kai mes kalbame apie nišinę rinką, tai net ir e, didesnė įmonė su šimtu darbuotojų ir gal šimtu e, milijonų apyvartos e, gali užsiimti visiškai senovinę veislę, sakysime, obelų veislę. Tad aš e, sutinku, kad reikia geresnės apibriešties ir galbūt e, mūsų klausimas šiandieną leis mums geriau apibriešti, kas yra nišinė rinka, kokia jin turėtų būti. Ir e, ko nereikėtų įtraukti į reglamentavimą. Aš manau, kad e, dauguma reglamentavimo yra susis, susijusi su tuo, ką ūkininkas perka ir jo teisė žinoti, ką jis perka. Bet tai e, galima užtikrinti tik tuo atveju, jeigu jo nusipirkta medžiaga yra sertifikuota. Vadinasi, nišinė rinka turi būti kitaip apibriešta negu kad kol kas. Ponas Jar dabar. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tai, kad analizuoja šią labai įdomią problemą. Iš tikrųjų, matėte, kiek sulaukėme laiškų šią temą. Taigi susidomėjimas yra labai didelis. Pratesant kolegos mintį, iš tikrųjų neturėtume užmiršti vartotojų, ūkininkų. E, žmonės nori žinoti, ką perka. Jie nori, kad uh, nusipirktų kažką, kas yra vienalytis ir kad atitiktų tai, kas parašyta etiketėje. Dėl išimčių sėklų kokybė neturi nukentėti. E, sėklų rinka Europoje galėtų prarasti kokybę. Tokiu būdu kalbame apie e, senasias veislės, kalbama taip pat apie nišinės rinkas, regioninės rinkas. Galbūt ponas Silvestris galėtų pateikti geresnį e, regioninės rinkos apibrėžimą. Kai kas galėtų Euro, visą Europą pavadinti regionu. galime susidurti su situacija, kai įmonės nenorės plėsti tų ribų. E, aš taip pat pasisakau už senesnės veislės, džiaugiuosi, kad jos vis dar auginamos, bet nereikėtų taikyti skirtingų standartų, reikia aiškių taisyklių. Turime užtikrinti vienodas sąlygas. Taigi, e, kaip ir sakiau, e, žmonėms reikia vienalytės medžiagos. Nepaisant nuo to, kaip jie ūkininkauja, jiems Reikia e, vienalytės medžiagos, o jeigu kalbame apie e, nišinę rinką, turime apibrėžti, kas ta niša yra. Taip pat e, kalbame apie dažniausią klausimą, kaip nubrėžti aiškę ribą tarp komercinio, nekomercinio daržininkavimo, tarp tokių daržų ar sodų, kurie auginami kaip hobis. Tuos dalykus reikia labai aiškiai suformuluoti, aiškiau negu kad komisijos pasiūlyme. Na ir taip pat, ponė, pranešėjau, ar manote, kad e, kai kalbam apie veislės, esame pakankamai nuveikę skirtingose srityse, miškininkystėje, grūdinėse kultūrose. E, kalbam apie miškų, taip sakant, specialų traktavimą, bet kaip dėl kitų dalykų. Grazie, Peter. E adesso George Lyon. Dėkoju. Dabar žodis ponui Lyon, toliau ponė Štadler. Dėkoju, noriu pasakinti poną Silvesterį, parengus gerą pranešimą, einama tinkama kryptimi daugelį sryčių ir e, tie pakeitimai, kuriuos aš teiksiu, tikrai remsis tuo, kas jau yra nuveikta. Pradžioj e, reikia prisiminti, kad dabartinė sistema Europoje pakankamai gerai veikia ir leidžia ir Škotijos, ir ES apskritai šiai sričiai gerai klestėti. E, turime ir toliau užtikrinti, kad galėtume ir patys klestėti ir eksporti, eksportuoti į pasaulį. E, iš tikrųjų, e, sodininkai, gamintojai ir ūkininkai turi būti tikri, kad jie gaus tai, kas parašyta etiketėje, turi būti viskas paremta tinkama patikra, nes nusipirkęs sėklą ūkininkas nežinos, ką daryti, jeigu ji pasirodys netokia, kaip jis tikėjosi. Taip, sutinku, kad e, teisės aktus reikia truputį e, adaptuoti, priderinti prie e, smulkių vartotojų, nišinių vartotojų, bet reikia užtikrinti, kad tos išimtys netaptų tokiu mechanizmu, kuris leistų įmonėms ištrūkti nuo reikalavimų registruoti, testuoti ir tinkamai e, sėklas e, prižiūrėti. E, todėl reikia ir dar geriau pagalvoti, kaip mes tuos nišinius gamintojus apibriešime. Nežinau, ar labai daug ūkininkų keičiasi sėklomis, tikriausiai, kad egzistuoja toks apsikeitimas, e, galbūt dažniau jie parduoda, tik neaišku, kas tada sumoka e, mokesčius nuo to. E, kolega Dorfmanas teisingai sakė, kad bandymas tą nišą apibrėžti pagal įmonės dydį ir kiek ten dirba darbuotojai, aš manau, kad nėra visai tinkamas, reikėtų paieškoti kitokių uh, būdų. Nemanau, kad tas komisijos pasiūlymas yra tinkamas. Mes bandysime pateikti savo pasiūlymų e, ir kitaip tai apibrėžti. Ta minėjo ir ponas Silvesteris. Kitas dalykas e, teiginys, kad e, Europos rinkoje dominuoja tik tai didelės kompanijos, aš manau, yra klaidinantis, iš tikrųjų yra nemažai daug vidutinių įmonių. Ir žinoma, tas reglamentas turi būti taikytinas ir joms, kad e, jos būtų apsaugotas ir galėtų krestėti e, rinkoje. E, ta mintis, kad yra tik tai kelios didelės įmonės, yra klaidinanti. Kalbant apie bio įvairovę, tai tas siekinys visų pirma priklauso nuo vartotojų, o ne nuo augintojų. Uh, Viskas priklauso nuo paklausos, taigi bio įvairovę skatina vartotojų paklausa. Galbūt jūs to nenorite pripažinti, bet tokia yra griežta tikrovė. E, gamintojas turi suprasti, kad jeigu jis gamins tai, e, kam paklausos nėra, jam teks užsidaryti. E, taigi bioįvairovė visų pirma priklauso nuo e, vartotojų paklausos. Taigi, kolega padarė gerą pradžią, e, be abejo bus visa virtinė pakeitimų, kurie patobulins šį tekstą ir aš esu pasiruošęs su juo artimai bendradarbiauti. Dėkui, labai ačiū. pana Štadler, o po to ponas Tarabela. Dėkoju pratęsiu tai, ką sakė kolega Agnių. Ir aš galvoju, kad e, nėra jokios priežasties, kam, e, kodėl šis reglamentas reikalingas. Tiesą sakant, mes jau girdėjome pakankamai daug protestų ir pasipriešinimas nemažas. Kolegė Kalenbach jau minėjo e, reakcija, neigiama reakcija. Pavyzdžiui, Austrijoje iš tikrųjų nėra jokių priežasčių, kodėl tų naujų taisyklių reikėtų. E, nėra kažkokių ypatingų kenkėjų ar kažkokių įvykių žemės ūkyje, kurie būtų iššaukę uh, šį teisės aktą, čia paprasčiausiai yra žemės ūkio pramonės interesų atspindys. E, kai klausosi, ką sakė kolega Dorfmanas, tai turiu pasakyti net ir dabar, jeigu perkate sėklas, galima paduoti pardavėjai teismą, jeigu pasirodo, kad e, nusipirkate ne tai, kas buvo parašyta etiketėje. Iš tikrųjų, nėra jau tokio, nu, tokių didelių skirtumų tarp to, kas yra teigiama ir kas e, pasirodo esant tikrovėje. Jeigu jūs galite įrodyti, kad iš tikrųjų atsitiko ne taip, tai galite kreiptis į teismą visai nėra reikalo kurti papildomų e, procedūrų. Aš manau, kad tai tiesiog žmonės iš rinkos išstums, nes atsiras kliūtys. E, viskas tvarkoj. E, e, su biurokratija tiems, kurie turi pakankamai didelį aparatą ir gali su tuo susidoroti, bet mažoms įmonėms tai tikra kliūtis. Nes e, visuomet nukenčia būtent e, smulkieji gamintojai žmonės, kurie tiekia nišinius produktus. E, galų gale mes turėsime kažkokius e, homogeniškus, sertifikuotus produktus, e, bet visa tai visų pirma yra žemės ūkio pramonės interesas. O žmonės priešinasi tokiai tendencijai ir tai yra gerai. Sutinku su kolega Silvestris, kad tuos dalykus reikėtų keisti. Mm, neturėtume bandyti sumažinti mikro įmonių skaičių, išplėsdami taikymo sritį. Atvirkščiai, jeigu jau kažką darysime, tai turime susitelti ties didelėmis įmonėmis, kurios dominuoja rinkoje. Antraip mums nereiks nei ES, nereikia nei ES, nei Europos komisijos. Dabar ponas Trabela. Ačiū pirmininkė, tikrai galima labai daug ką pasakyti dėl to reglamento, kuris siekia pakeisti 12 direktyvų. Tikrai labai ambicingas tikslas. Na, be jokios e, abejonės, e, čia kalbama apie supaprastinimą. Tačiau be to, šis projektas keletą problemų iškelia. Na, po to dar vyks e, klausimai tai nenorėčiau konkrečių straipsnių mokėti, minėti, pavyzdžiui, trečio straipsnio dėl pardavimo. Dabar 36 straipsnis medžiaga nišiniai rinkai su išimtimi taikoma mikro įmonėms. Be jokios abejonės tai yra pernelyg ribojanti nuostata. Aš šiaip nesu paranoiškas, bet štai kaip atrodo dabar situacija. E, sėklų dauginimo ir prekybos srityje, tiek žemės ūkio srityje, stambiaus ūkininkavimo srityje arba sodininkystės srityje yra keletas stambių e, subjektų. Koncentracija, taip sakant. Taigi, čia reikėtų kalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės. Man atrodo, kad žodis niša tiesiog e, susijęs yra su kažkuo tai labai teigiamu, gražiu, na, o iš tikrųjų tai yra, tai apima MVI, kurios didės tik tai ir stambės. E, Tai kodėl dabar apsiriboti dešimčia darbuotojų ir dviem milijonais eurų apyvartos? Įsivaizduokime, po dviejų metų 125 milijonus eurų tos įmonės sugeneruos. Bus pasakyta tik tai tokiu atveju, kad tokios įmonės generuoja, atneša naudos ekonomikai regionų. Toliau, 50 septintas um, straipsnis. Čia kalbama apie oficialiai pripažintas veislės ir aprašus. Taip pat čia kalbama apie konkrečiame regione e, e, išaugintas veislės. Ačiū Dievui, kad pavyzdžiui Krymo pomidorai ne vien tik tai Kryme auginami. Labai ribojantis toks požiūris yra. Labai dažnai tam tikra veislė yra auginama kitame regione, nuo to šiek tiek galbūt pakinta e, skonis, bet tai tik tai e, praturtina bio įvairovę. Ir aš nemanau, kad reikėtų čia labai apsiriboti tuo. Taigi dabar pagal tą taisyklę kilmės regionuose atstovus kaip ir reikia, o finansiškai tai labai sudėtinga. Kitas e, sprendimas būtų e, palaikymo ir saugojimo atsisakymas 57 straipsnėje. Manau, kad galima būtų lankstesnį padaryti 57 straipsnį. Toliau 135-136 straipsnis registracijos mokestis į katalogą. Ir čia visiškai e, jokių išimčių nedaroma e, toms vadinamosioms e, viešosioms, niekam nepriklausančioms veislėms. Niekam nepaslaptis, kad įmonės išvedančios veislės tikrai didelį pelną gauna, apie tai niekas net nekalba. Tačiau dabar kas dėl augalų, kuriuos daugina sodininkai, nereikėtų apimti. 20 amžiaus Vilmoran katalogą esu vartas, tai vien tik tai pavyzdžiui žirniams 50-70 e, puslapių skiriama tame kataloge. Ir štai dabar iš jų belika tik tai penkios ar šešios veistos, taigi kaip čia ir koncentravimas vyksta. Taigi, kaip ir sakiau, reikėtų čia atsižvelgti į mėgėjus ir į mažas vidutinės įmonės, kurios turėtų plėstis ir didėti. Bet aišku, be, be jokios abejonės pateiksiu šią linkmę ir pakeitimų. Tikiuosi konstruktyvių diskusijų. Ačiū, Markai dabar Mišel Tantan, bet prieš tai norėčiau pasveikinti Balio, uni, Bazelio tiksliau universiteto atstovus čia. Mišel Tantan. Dandan, tiksliau. Ačiū pirmininkė. Kaip kad dažnai nutinka Europoje, štai jau keletą savaičių e, labai daug aistrų sukelia šis klausimas, kelia tiksliau jau šis klausimas. Turiu pasakyti, kad e, man labai neprimtina tokia kampanija. Labai paprasta yra paspausti e, mygtuką ir pagrysti vienai per kitaip savo nuomonę. Aš tiesą sakant asmeniškai visiškai neatsižvelgiu į tas kampanijas, į kurias yra įtraukti asistentai padėjai tiek mano, tiek kitų kolegų. Man atrodo, kad e, šiuo klausimu e, reikėtų pragmatiškai elgtis. Dabar žemės, dabar žemės ūkio klausimas. Mums reikalingas Reikia apsaugoti žemdirbius, jie, ūkininkus, jiems reikia garantijų dėl homogeniškumo, dėl sėklų kokybės, dėl atsparumo. E, taip pat e, mums reikia užtikrinti kiekvieno, kiekvieno asmens, pavyzdžiui, sodininkų laisvę. Man atrodo, nepriklausomumą, taip sakant, laisvą pasirinkimą. Man atrodo, kad mes visi pasisakome už genetinę įvairovę. Nemanau, kad e, tuo teisės aktu reikėtų, reikėtų saugoti vienus ir, ir naikinti kitus. Manau, kad visus reikia bandyti apsaugoti. Tačiau atsargiai dabar su tą diskusiją dėl didžiųjų ir mažųjų subjektų. Jeigu paliksime duris atviras e, mažiesiams subjektams, tai nieko nereiškia. Jūs galite būti mažas e, e, subjektas, nes turite, pavyzdžiui, tik tai vieną veislę, bet dideliais kiekiais ją dauginate, arba dar kitas. Arba štai, pavyzdžiui, gali būti vienas kažkoks tai gamintojas, kuris dideliais kiekiais prekiauja vieną ar kitą medžiagą. Man atrodo, uh, kad e, dėl tų smulkiųjų apibrėžimo reikia numatyti minimalius, bent jau kažkokius saugiklius, tam, kad e, ateityje nepraslystų į šią sritį šarlatanai arba, taip sakant, ekonominiai vandalai. Pirmininkas, ačiū. Man atrodo, kad tikrai labai jautriai, dėmesingai mes dabar šį klausimą aptarėme. Dabar siūlau komisijos atstovui, ponui Kudler, iš Didžiasanko ir vartotojų apsaugos. Taigi, ponė Pudlerė, dabar jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Šis klausimas tikrai kaitina aistras, bet noriu tik tai pasakyti tai, ką jau esu sakęs. Kai šis projektas buvo parengtas, rengiamas tiksliau, mes norėjome supaprastinti tas garsesias 12 direktyvų, kurios jau buvo minėtos, bet svarbiausias mūsų tikslas buvo sertifikavimui lankstumą užtikrinti ir skatinti bioįvairovę. Kai kurie iš jūsų jau sakė, kalbėdami apie mažasias arba didžiasias įmonės. Mes pageidavome, kad mikro įmonės, kurios nedidelį darbuotojų skaičių turi ir toliau galėtų egzistuoti ir neišnyktų dėl konkurencijos, kurią sudaro didžiosios įmonės. Taip pat norėjome paskatinti vietos gamybą. Būtent todėl iš taikymos ryties pašalinome e, mainus tarp žmonių. Nemokamus, taip sakant, mainus, be, be jokio užmokesčio. Tai čia būtų ne tik tai mainai sėklomis, bet ir, pavyzdžiui, norėjome gėlininkus čia e, įtraukti taipogi ir apskritai apsaugoti genetinį paveldą. Mes nenorėjome katalogo su labai nedideliu veislių sąrašu. Ko gero, niekas šioje salėje nepageidauja sumažinti bioįvairovės. Komisija irgi tikrai nepageidauja to. Tiek su žemės ūkio, tiek su aplinkos generalinio direktorato kolegomis. Visi skatiname e, bio įvairovę saugoti, nykstančias rūšis. Mes norime tiesiog pateikti naują teisinę bazę, užtikrinančią daugiau saugumo nišinėms rinkoms, senovinėms rūšims. Visiškai pritartumėm ponams Dofmanui ir Jarui. Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, įmonė turi savo pirkėjams, tiek mėgėjams, tiek e, profesionaliems ūkininkams užtikrinti siek, sieklų kokybę. Pirkėjai, perkantis e, sieklas arba sodinukus, sezono pabaigoje arba po keletos metų neturėtų suprasti, kad visiškai ne tą prekę nusipirko. Mikro įmonėms mažiau nei 10 darbuotojų turinčiams nenorėjome taikyti inspektavimo išlaidų. Be jokios abejonės valstybės narės vykdo inspekcijas ir kažkas tas inspekcijas patikrinimus turi e, finansuoti. Todėl kontrolės teisės akte pasiūlėme netaikyti šio mokesčio mikro įmonėms. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad šis teisės aktas naują teisinį kontekstą e, nustato, pavyzdžiui, sėklų srityje bet taip pat norėčiau, kad pasižiūrėtumėte ir į pirmo straipsnio išimčių sąrašą. Nes pirmo straipsnio išimčių sąrašas galėtų išsklaidyti nemažai abejonių ir būkštavimų, kurie šiandien buvo paminėti. Ponas Lajonas kalbėjo apie sėklų sektoriaus svarbą Europos Sąjungoje šis sektorius, Europos sektorius, sėklų sektorius yra lyderis net ir visame pasaulyje. Europos sąjunga eksportuoja, e, ko gero, daugiausiai sėklų visame pasaulyje. Ir taip yra dėl įmonių užtikrinamos aukštos kokybės ir e, rimto požiūrio į darbą. Neveltoj didelės įmonės, mažos vietos įmonės, įmonės apskritai visos įmonės pateikia labai plačią prekių paletę. Dabar aš galvoju apie pono Tarabelos žirnius. Jeigu tie žirniai iš Vilmorano katalogo išnyko, tai galbūt niekas jų nebeperka, tiesiog dėl to taip yra. šio reglamento tikslas yra pasiekti pusiausviros tarp profesionalų ir mėgėjų, tarp didžiųjų įmonių ir mažųjų įmonių. Tai yra sudėtinga padaryti, nes daug pasipriešinimo sulaukiame, daug čia aistrų kyla, daug pinigų sukasi tame. Kaip kad ponas Dantan sakė, ši pusiausvira yra būtinas užtikrinti dalykas. Norėčiau savo pasisakymą baigti trimis skaičiais. 70 procentų įmonių, kurios į rinką e, tiekia daržovių sėklas, yra mikro įmonės. 80 procentų įmonių, kurios teikia dekoratyvinius augalus, yra mikro įmonės ir 90 procentų į rinką tiekiančių vynogių vynogės įmonių yra mikro įmonės Europoje. Taigi, kaip matote, Europoje galime pirštais badyti į didžiasias įmonės, bet sektorius tikrai nėra dominuojamas, sektorė tikrai nedominuoja didelės įmonės. Ir mes dabar tas norėjome reglamentuoti tą mažų įmonių sektorių, kad tos mažos įmonės turėtų daugiau teisinio užtikrintumo. Mes taip pat norėtume užtikrinti, kad pirkėjai pirks sertifikuotas sėklas ir medžiagas atitinkančias katalogo aprašus. Tai tiek, ponė pirmininkė, esame pasirengę dirbti su pranešėjais Silvestru, taip pat su šešėliniais pranešėjais, tam, kad būtų patobulintas dar šis tekstas. Dėkuoju pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Dabar vėl žodį suteiksiu ponui Silvestrui tam, kad jis atsakytų visus klausimus. Serdžio, prašom. Ačiū. Dėkuoju kolegams už naudingą įnašą į diskusijas. Beje, noriu pasveikinti Bario universitetą, padėkoti <clears throat> jo e, kompetitingiams ekspertams. Jie dalyvauja šiame posėdėje. Labai malonu, kad jie dalyvauja, nes tai tikrai aukšto lygio ekspertai. Dabar ponams Stadle ir Eniu norėčiau štai ką pasakyti. Ne, aš nusprendžiau, kad dabar reikėtų paskelbti šį reglamentą. Galbūt laikas ir ne pats tinkamiausias. Galbūt nėra gyvybinės būtinybės dabar keisti reglamentus taikomus augalams. Bet laikas pasirinktas toks ir tai ne, ne mano idėja. <clears throat> Toliau atsakysiu ponui Maisling. Džiaugiuosi, kad jis nusteikęs konstruktyviai bendradarbiauti. Mes su juo esame diskutavę. Norime apriboti nišinės medžiagos naudojimą, bet tai nebandymas įsiteikti didiesiams gamintojams. reglamentavimas reikalingas, nes tai naudinga pirkėjui. Toliau kalbėjo ponas Dorfman. Jis sakė, kad augalų ir sėklų žmonės paprastai važiuoja į vietos rinką, į vietos turgų Todėl nesertifikuotos, nekontroliuojamos medžiagos mes negalime leisti, nes jį gali paplisti gana didelėje teritorijoje. Čia reikia pusiausviros. Viena vertus neužkrauti mažų gamintojų biurokratinę naštą, Kita vertus, e, neleisti, kad visa rinka patektų į kelių korporacijų rankas, bet taip pat reikia apsaugoti vartotojus, pirkėjus. Turbūt visi mes sutinkame, kad e, nišinė medžiaga, jos apibrėžimas neturėtų būti siejamas su įmonės dydžiu nes iš to gali atsirasti visokių nereikalingų speci... spe... spekulacijų, jeigu nustatysime kažkokį, kažkokią dydžio ribą arba apyvartos <clears throat> ribą, tarkime, 2 milijonai eurų. Tai kaip mes tai pagrysime? Be to, kai kurios įmonės pateks į reglamento taikymo lauką. Ir viršė nustatytą ribą tos įmonės tiesiog skils į kelias įmonės, kad išvengtų reglamento taikymo. Norėčiau išvengti tokios situacijos. Ponas Hoisling teisingai kritikavo šią problemą ir siūlė rasti tam tikrą nuostatą, kuri ją išspręstų. Toliau aš pritariu ponė Kalenbach, kad nereikia naujų biurokratinių apribojimų. Verčiau išlaikykime biologinę įvairovę, o jie, jos geriausias garantas yra rinkos paklausa ir vartotojų pageidavimai. Jie saugo bio įvairovę. Mm, pakeitimų tekste šiuo atžvilgiu reikės, mes su jumis, su šešėlinė pranešėja, tai aptarsime. Penkis klausimus uždavė ponė Rodost. Ir jie sakė, kad jeigu atsakymai bus aiškus, tai ji neteiks pakeitimų. Tai mano interesas pateikti jai tuos atsakymus, kad išvengčiau papildomą darbo. Nišinė rinka ir apibrėžimas e, produkcijos kiekybinis apibrėžimas. Taip pat nuostata, kad komisija parengs atitinkamus deleguotusius aktus tai leistų tokią medžiagą pateikti į rinką. Savo pakeitimuose numatau, kad nauja augalų medžiaga galėtų būti pateikiama kaip sena pagal 57 straipsnį. Tai tarsi garantas bio įvairovės. Dėl GMO reikia tam tikrų saugiklių, tai vienas iš esminių klausimų. Reglamentas nėra skirtas vien tik tai standartam nustatyti, jo tikslas yra ir apsaugoti pirkėjus. Noriu padėkoti ponui Dorfmant už smulkius komentarus. Ponas Jar, pranešime aš kalbu ne apie regioninės, regioninės rinkas, o vietos rinkas. Tačiau šį savoką nėra labai tiksliai apibriešta. Vėliau mums reikės susitarti, ką tokia savoka reiškia. Susitarti tarp komiteto narių. Ponas Jar taip pat paminėjo mane dominantį kitą klausimą, kaip atskirti profesionalius augintojus ir mm, sodininkus mėgėjus. E, žemės ūkio srityje ketverius metus užtruko, kol apibrėžime, kas yra profesionalūs ūkininkai valstybės narės gal galiai išsprendė tą klausimą. Ir jeigu čia sugebėtume apibriežti, kas yra profesionalai, o kas mėgėjai, tai prilygtų ko ne stebuklui, nes net e, bendros žemės ūkio politikos srityje dar to nepavyko e, padaryti. Yra tik tai apibriešta savoka aktyviai veikiantys ūkininkai. Beje, dėkoju už paminėjimą problemos susijusios su vaisiais. Su pono Lion nuomonė aš beveik sutinku. Iš tiesų reikia rasti pusiausvyrą, kad įmonės nepasinaudotų reglamentu. E, kad nenustatytume per nelik griežtų reikalavimų mažiems gamintojams ir taip nepakenktume bio įvairoviai. Toliau kalbėjo panas Tarabela. Keturi komentarai apie keturis straipsnius. Tai 46, 57, 135 ir 136. Kitą savaitę tuos straipsnių numerius panaudosiu loterijos bilietui užpildyti. Jeigu kažką laimėsiu, pasidalinsiu laimėjimą su kolega. Vėl buvo reiškiama abejonių dėl savokos nišinis sektorius, taip pat kalbėjo apie kilmės regioną ir standartų nustatymą. Buvo pateiktas pomidorų pavyzdys e, dėl 136-137 straipsnių reikės dar mums pasigilinti. Žinoma, standartų negalima pritaikyti tik tai vienam regionui. Man atrodo, atsakiau į visus komentarus. Diskusijos buvo naudingos. Pritariu ponui Dantan, kuris teigia, kad nišinio gamintojo savokos nereikėtų sieti su apyvartos dydžiu, nes tai skatintų bandymus piknaudžiauti arba vengti, vengti reglamento, ieškoti spragų. Sumanimas tikrai nebuvo primesti, prievarta primesti europinių teisės aktų. Ne, mes tik tai norėtume apsaugoti pirkėjus, kad jie žinotų, ką įsigyja, kad nėra lygų pavojaus. Nenorėtume padidinti biurokratinės naštos mažiesiems augintojams, jie labai naudingi rinkoje, norėtume, kad jie joje išliktų, nenorėtume, kad augalų, augalinės medžiagos rinkoje įsigalėtų monopolijoje. Jeigu pasiektume šių tikslų, vadinasi, tekstas, jame būtų pusiausvira. Reikia, žinoma, dar padirbėti su savoko apibrėžimais. Dėkoju visiems, kurie naudingai dalyvavo diskusijoje. Poniai Rodas, vėliau suteiksiu pageidavimas informacijos. Neturėtume ideologizuoti šių klausimų, o pasiūlymus teikti e, aiškiai turėdami galvoje, koks yra tikslas, tai turėtume dirbti sparčiai. Galbūt ne pats tinkamiausias laikas tokiai kontroversiškai diskusijai, tačiau turime pasirengti, pasistengti parengti tokį tekstą, kuris tiktų vis, vis, visuomeniai, būtų kokybiškas. Pirmininkas. Ačiū kolegos. Šeši ekspertai dalyvaus klausimuose. Tačiau prieš tai turime pakalbėti apie 14 darbo tvarkės klausimą augalų kenkėjų apsauginės priemonės. Suteiksiu žodį pranešėjui, kuris trumpai kalbės tuo klausimu. Ponios ir ponai, šį reglamentą nagrinėjome su šešėliniais pranešėjais ir su e, profesionalais, pramonės atstovais. Tai yra komisijos pasiūlymas, kaip modernizuoti mm, augalų sveikatos reglamentavimo bazę. Tai pasiūlymų paketas mes įvertiname gana pozityviai, tačiau keletą dalykų reikėtų aptarti. Nereikėtų riboti šio teisės akto geografinės apriepties. Reikėtų įtraukti ir nutolusius regionus, nes standartas turėtų būti bendras visiems. Taip pat nepamirškime, kad laisva Prekyba yra vienas iš esminių sąjungos principų. Tarptautiniai standartai į PPC konvencijos standartai ne visais atvejais yra pakankamai įtvirtinti. Reikėtų taip pat įtraukti profesionalius augintojus arba selekcininkus, yra visas atskiras skyrius skirtas e, augalų kenkėjams. Reikėtų pasigilinti į tam tikrų daržovių veislių atvejus. Taip pat į kompensavimo mechanizmą už patirtą žalą. Reikėtų pasigilinti, kokios rūšis turėtų būti išnaikintos kur įmanoma tai padaryti, pritaikius tam tikras priemonės. Reikėtų pasistengti, kad dėl šios direktyvos neatsirastų kokio nors ekonominio neiškumo, o pats galtinis svarbiausias tikslas yra apsaugoti visuomenės sveikatą. Manau, kad šiems tikslams prireiks e, biudžetinio finansavimo. Dėja, manau, kad e, pagal pasiūlymą komisijai suteikiama pernelik daug įgaliojimų ir sukuriama pernelik didelė našta, nes reikės teikti ataskaitas, atsiskaityti verčiau būtų išlaikyti dabartinę reglamentavimo sistemą, kai nacionalinės tarnybos koordinuoja savo veiklą tarpusavį ir su komisija, kad visi įgaliojimai nepereitų komisijai. Šitą problemą gali išspręsti pasitelkus pakeitimus, pavyzdžiui, 32 nurodytas ir laiko grafikas. Pasiūlymų paketas turėtų įsigalioti tuo pat metu nacionalinės tarnyboms ir įmonėms prireiks laiko prisitaikyti maždaug dviejų ar trijų metų. Visi ekspertai teigia, kad bent jau dviejų metų prireiks adaptacijai susijusiai su šio teisės aktų įsigaliojimu. Siūloma, kad dokumentas įsigaliotų 14 pabaigoje, bet mes manome, kad tai turėtų būti 16 metai. Taip pat dokumentas buvo aptartas NV komitete, pateikta 65 pakeitimai. Dėkoju už trumpą pranešimą, galbūt komisijos atstovas komentuos. Porą kolegų kalbės. Ačiū, pirmininkė. Kadangi nėra šešėlinės pranešėjos, jį dabar lankosi Hondūre, aš kalbėsiu jos vardu. Dėkoju pranešėjui. Kalbame apie pagrindinį teisės aktą, apie e, taip pat kalbame apie karantininius kenkėjus. Tai kenkėjai, kuriuos saugomose vietovėse reikėtų išnaikinti. Taip pat turėtume leisti importą produktų iš patvirtintų šalių pagal galiojančią galvijų direktyvą. Apribojimai pagal dabartinę tvarką taikomi tik tai ribotais atvejais. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Šis teisės akto pasiūlymas nori sustiprinti prevencinės priemonės ir greitą reagavimą, kai įvyksta mm, kenkėjų protrukiai. Turime rasti adekvačių sprendimų kovoti su tokiais negatyviais įvykiais, nuo kurių kenčia žemės ūkis, maisto grandinė, kad išnaikintume tokius kenkėjus, užkirstume kelią protrukiams, reikėtų koncentruotis į prevencinės priemonės. Ūkininkai jas galėtų įgyvendinti, kad sumažėtų kenkėjų rizika. Ir tik po to reikėtų taikyti drastiškesnės priemonės, tokias kaip pesticidai, augalų sveikata, žemės ūkiui, miškininkystė yra lemiamis, lemiamas faktorius. Tai taip pat saugo bio įvairovę ir ekosistemas. Klausimai susiję su augalų kenkėjais turėtų būti matomi ne tik iš ekonominės perspektyvos, bet ir galvojant apie visą žemės ūkio grandinę. E, Europos žemės ūkio paveldui kyla pavojus. Statistika rodo, kad pastaraisiais metais augalų sveikata prastėja. Priežastys klimato kaita ir prekybos globalizacija. Siūlomos apsaugos ir kontrolės priemonės turi būti taikomos. Reikia užtikrinti, kad visi rinkos veikėjai pritaikytų prevencijos principą, kad kenkėjai būtų naikinami, saugant aplinką, vartotojus ir maisto grandinę. Turime rasti sprendimų, kaip finansiškai kompensuoti ūkininkams už šių priemonių įgyvendinimą reikia europinio požiūrio į kenkėjų problemą. Teikdami pakeitimus turime atsižvelgti į visus jau dabar galiojančius europinius teisės aktus. Pagal šį pasiūlymą taip pat nagrinėsime deleguotų įgaliojimų problemą. Panašu, kad komisijai siūloma per daug galių ir tai turėtume pakeisti savo pakeitimais. Ačiū. Dabar žodis Sanko generalinio direktorato komisijos atstovui, kad pateiktų komentarų. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes tikrai laiko turime mažai. Norėjau keletą žodžių tarti dėl labiausiai nutolusių regionų, tropinio klimato zonoje esančių ES regionų. Šie regionai dėl klimato, dėl augalų, dėl vietos sąlygų yra labai specifiniai e, regionai. Ir e, šios zonos, šie regionai labai skiriasi nuo kontinentinės žemyninės Europos. Mes štai ką siūlome. Dabar nėra laisvos priekybos tarp tropinių zonų ir kontinento. Mes e, taipogi norėtume tai labai griežtai reglamentuoti tam, kad e, dėl klimato kaitos e, nebūtų į Europą įvežtos ir neprisitaikytų tam tikros kenksmingos rūšis ar lygos. Dabar dėl kenksmingų organizmų sąrašo. Turėtume turėti galimybę keisti tą sąrašą, kai dėl importo į Europos teritoriją, ES teritoriją, žyminę teritoriją yra įvežami tam tikri organizmai. Mes nepagidaujame tokio uždaro, nekintančio sąrašo. Dabar šiek tiek dėl finansinių kompensacijų žemdirbiams, ūkininkams. Mes manome, kad tai yra tikrai naudinga greito ir masinio naikinimo atveju, protrukių atveju tikrai reikėtų numatyti išmokas, kompensacijas ūkininkams, pavyzdžiui, kai ūkininkai yra įpareigojami kirsti medžius ar nukulti nevus, tarkime, štai, pavyzdžiui, medžius nupjovus, tai penkis, penkerius, šešerius metus vaismedžiai nebeduoda derliaus, todėl reikėtų numatyti tam tikrą finansinę kompensaciją. Dabar augalų importavimas iš trečiųjų šalių tikrai labai neraminantis klausimas šis yra, jis yra. Štai, pavyzdžiui, vienas iš paskutinių pavyzdžių um, alyvmedžių importas iš Italijos pietuose, um, apelsinų problema buvo ir kitų problemų reikia labai e, atidžiai ir iš arti stebėti importo srautus. Čia ne biurokratinė našta yra, čia jau yra grinai mūsų žemės ūkio ūkininkų ir dekoratyvinių augalų apsauga. Mes manome, kad e, šis importas gali būti rizikingas, rizika gali būti valdoma, sumažinta, netgi panaikinta, be jokios abejonės. E, tai e, reikalauja griežtos priežiūros, stebėjimo, analizių laboratorijose. Ir tai nėra vien tik tai, e, tai nėra daroma tam, kad būtų, tarkim, padidinta administracinė našta. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas, ačiū už Sanko generalinio direktoriaus pasisakymą. Dabar žodis Simonui pabaigai dar kartą. Máme otevřené možnosti podávání pozměňovacích. Na, galime pateikti įvairių pakeitimų iki gruodžio 6 dienos. Pabandysime rasti pakeitimų, tinkamų pakeitimų, balsuosime sausio vasario mėnesį. Atsiprašau ekspertų, kad šiek tiek vėluojame noriu pradėti diskusiją apie augalų sveikatą. Pradėsime nuo ponios Kiago, ji yra Latvijos augalų apsaugos tarnybos direktorė. Galite kalbėti maždaug penkias minutės ir Čia kviečiu poną Silvestrį. Jā, es esmu Kristīna Kjāgo, valsts auga aizsardzības dienesta direktorė. Dėkuoju, pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Aš esu Kristīna Kjāgo, esu augalų apsaugos tarnybos Latvijoje direktorė. Mano užsiemimas yra užtikrinti tinkamą įstatymų įgyvenimą ir uh, taip pat užsiimame ir teisėkūrą. E, norėčiau pašnekėti ūkininkų ir ekspertų. E, iš ūkininkų ir ekspertų požiūrio taško. E, visų pirma, noriu padėkoti už parengtą didžiulį dokumentą skirtą augalų sveikatai Na ir mano e, pirmoji skaidrė daugiau informacinio pobūdžio. Čia aš noriu pasakyti, kad augalų sveikata yra nemažiau svarbi kaip veterinarinė sauga ir maisto sauga. Augalų sauga yra susijusi su nacionalinio saugumo, vystimosi dalykais, tai ne vien tik tai verslas ir ekonomika, bet taip pat ir valstybės vystimasis e, ir nulėmė tai, ką valstybė ateityje turėjęs. Kodėl e, augalų sveikata yra svarbi, mes žinome, kad stebime uh, klimato kaitą, o tai įtakoja ir žmonių sveikatą. Žinome taip pat, kad e, mūsų atmintis e, yra nelabai ilgalaikė. E, tiesiog reikia kartais prisipaži... pri... prisiminti, kad augalų sveikatos sutrikimų poveikis gali būti labai uh, katastrofiškas. Ir ne vien tik tai, kalbant e, ekonomiškai, gali iškilti didžiulių, didžiulių iššūkių. Šiuo konkrečiu atveju kalbama apie mišninkystę. Bet dabar grįžtant prie reglamento, kiek suprantu, bus ir kitų prelegentų. Bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į IPPC, Tartautinė augalų apsaugos konvencija. Labai svarbu, kad nuoroda į ją būtų įtraukta į šį reglamentą ir kad būtų išspręstas e, su terminija susijusios problemos. Ar e, naujųjų organizmų apibrieštys e, nesukels tokios padėties, kai to šalis, kur fitosanitarijos standartai yra aukšti, nesugebės e, jų įtraukti, negalės jų įtraukti. Toliau, jeigu kalbame apie augalų rūšis, sakysime, kalbame apie pikdžiolės, e, o jų nėra įtraukta e, šie augalai reglamentuojami e, aplinkos saugos, aplinkos teisės aktuose. Tai sukels problemų, nes pareikalaus didesnių išteklių. Mūsų prekybos partneriai žino, kad egzistuoja pikdžiulės, jos yra karantininiai organizmai E, tuo pat metu kūrimas naujas sistemos, nauji teisės aktai, bet visa tai reikalauja ir daugiau finansavimo ir tai sukomplikuos reikalus, ypatingai mažose valstybėse narėse, pareikalaus didesnės administracinės naštos, e, vadybinių gebėjimų ir taip toliau. E, kitas klausimas yra susijęs su profesija profesionaliais veiklos e, vykdytojais. Čia sakoma, kad jie turės imtis e, priemonių eliminuoti kenkėjus. Ir e, tai galėtų privesti prie to, kad mūsų galų sveikatos režimas susilpnės nes e, karantinas yra ne verslo klausimas, bet valstybės narės strateginis klausimas. E, tad e, norėtume, kad išliktų tokia sistema, kur sprendimus galėtų priimti valstybių administracijos. Ir pagrindinis argumentas dėl ko būtent veiklos vykdytojai tai tariamai turėtų daryti, yra tai, kad kompetitingos institucijos neturi pakankamų išteklių. E, tuo tarpu profesionalūs veiklos vykdytojai taip pat turi problemų ir čia reikia atsižvelgti į tai, kad nuo 90 iki 95 procentų tokių veiklos vykdytojų nedidelėse valstybėse yra būtent smulkus vykdytojai. Ir mažose valstybėse mes daugiausia susidurėme su importuotais produktais, o kontroliuojančios institucijos e, mato, kad e, padėtis e, mūsų ir greitimuose valstybėse blogėja ir, kai kalbam apie importą, tai e, rizika yra pakankamai didelė. Importuotojai tada nebebus oficialiai kontroliuojami ir mums e, kelia būkštavimų, kas atsitiks tokiu atveju. Kalbant apie importą, norėtume atkreipti dėmesį į importo reikalavimus kas atsitiks su importu e, pagal tą naująjį kūriamą mechanizmą. Importo kontrolė bus griežtesnė. Mūsų ekspertai galvoja, kad ES importo kontrolė sustiprės ir žinoma ataskaitos. Tai e, vienas iš klausimų, kuris yra pakankamai e, biurokratiškas. Ir kai mes e, analizuojame reglamentą, tai padarėme išvadą, kad e, tai sukels didžiulę administracinę naštą. Turiu galvoje ataskaitų parengimas. Tad daugiau pastangų bus skirta ataskaitų rengimui, negu kad užtikrinant augalų sveikatą nes esu įsitikinusi, kad tada bus daugiau ataskaitų rašytojų, negu kad ekspertų dirbančių vietose. Tad aš norėjau į tas reglamento dalis atkreipti jūsų dėmesį. Ir dėkuoju Jums už, už dėmesį. Čia pabandžiau e, trumpai rezumuoti mūsų ekspertų nuomonės. Ačiū ir geros sėkmės Jums dirbant toliau. Pirmininkas, labai ačiū. Dėkuoju poniai Kiago, suteiksiu žodį dabar poniai Pascal Parizo, mokslo reikalų departamento direktoriai iš saugumo ir sveikatos agentūros. Prašau, žodis jums. Bonjour, mesdames, messieurs, merci, monsieur. Labadiena, dėkoju pirmininkės, labadiena, gerbiami parlamentarai. Uh, Man labai vertinu pristatyti ANSES sveika, saugumo ir sveikatos e, maisto aplinkos ir darbo agentūros požiūrį. Ir ši agentūra apima praktiškai visas vartojimo sritis, e, maisto sritį, darbo aplinką, pavyzdžiui, mm, mobiliųjų, interne, e, mobiliųjų telefonų e, bangų sritį ir kitas. Taip pat mes apimame ir sveik, gyvūnų bei augalų sveikatos sritį. Norėčiau pirmiausia pasakyti, iš kokios srities dabar, iš kokio, iš kokio požiūrio, kokios perspektyvos pristatysiu e, šį pranešimą. ANSES agentūra dirba mokslinės veiklos srityje, bet taip pat mes dirbame ir vertiname riziką mano minėtose srityse agentūra e, teikia e, sveikatos apsaugos rekomendacijas sveikato, žemės ūkio, e, sukčiavimo, darbo ministerijoms. Ji taip pat prisideda. Mūsų agentūra taip pat prisideda prie visuomenės informavimo ir diskusijų su visuomenė. Mes taipogi teikiame leidimus veterinariniams vaistams. Mano departamente 11 laboratorijų dirba ir jos už, prisideda prie analizės ir stebėjimo. Keletą skaičių pateiksiu. 800 išorės ekspertų su mumis dirba. Jie, e, eks, jie vertina riziką. E, iš viso 1350 darbuotojų turime. E, šios, jų darbo sritis apima e, gyvūnų, augalų sveikatą, e, maisto saugumą, maisto produktų saugumą. Šis e, paketas dabar kartu su kontrolės reglamentu puikiai parodo, kokia gali būti e, sinergija tarp gyvūnų, augalų sveikatos ir maisto saugos srities. Kaip žinia, daug maisto e, saugos problemų kyla dėl užkratų e, gyvūnų arba augalų sveikatos srityje, taipogi ir tai kyla dėl tam tikrų e, cheminių medžiagų naudojimo šiuose srityse. Mūsų agentūra veikia europinėme kontekste su EFSA ir kitomis valstybių narių taipogi agentūromis bendradarbiaujame, dirbame, kaip jau ir sakiau, kom, su kompetitingomis ES agentūromis, kurios dirba e, sveikatos, aplinkos, darbo, augalų sveikatos, gyvūnų sveikatos rytise nacionaliniu lygiu labai daug ryšių turime su e, mokslinių tyrimų institucijomis ir etaloninėmis institucijomis. Bet prie to dar sugrįšiu. Kas dėl referencijų, tai čia referencinės institucijos būtų ir stebėjusenos srityje veikiančios. E, Prancūzijoje, tiek ir visoje Europoje reikia orientacinių stebėjimo standartų. Augalų sveikata dabar. Kągi reikia pirmiausia pastebėti, tai didžiulė įvairovė ir sunkumai įvertinant riziką, pavojų. Augalų sveikata, kas tai yra? Tai yra mūsų dekoratyvinių augalų, mūsų sodų, mūsų miškų, mūsų javų, e, mūsų daržų e, sveikata. Tai yra labai skirtingos sritis. Tai apima ir grybus, ir sliekus, ir parazitus, ir kenkėjus, ir virusus. Štai pavyzdžiui, kai kurie iš tų virusų yra perdodami skraidančių vabzdžių, labai sudėtinga yra tai nustatyti, taigi labai didelis patogenų skaičius čia yra ir jų sąrašas labai e, dažnai ir nuolat turi būti atnaujinamas. Tai yra didžiulės matricos nes patogenai turi būti identifikuojami tiek e, šaknyse, tiek medžių kamienuose, tiek sėklose, tiek lapuose, pavyzdžiui. Taigi augalų sveikatos rytis yra labai kompleksiška. Šiandien Dabar yra teikiama keletas reglamentų dėl augalų sveikatos. Na, o siekių sertifikavimo reglamentas e, čia labai svarbus turėtų būti taipogi paminėtas. Kontrolės taipogi reglamentas e, sveik, augalų sveikatos srityje pristatomas yra. Koksgi yra dabar kontekstas? Buvo minėtas minėti klimato pokyčiai. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad vabždžiai, kurie atkeliauja su egzotiniais vaisiais, pamažu įsikurs ir mūsų platumoje. Kągi tai reiškia, kad pavyzdžiui grybeliai, kurie anksčiau nepuldavo e, javų kultūrų e, dėl potvinių, dabar e, e plis javų kultūrose ir kels pavojų žmogaus veikatai. Augalų sveikata glaudžiai susijusi su. Tiksliau, klimato pokyčiai glaudžiai susiję su e, naujais kenkėjais, kurių iki tol mūsų platumoje nebuv, nebuvo. Toliau, maisto sauga. Žemėje gyvena 9 milijardai gyventojų. Taigi dabar labiau negu bet kada mes turime saugoti, apsaugoti maisto produktus ir apriboti švaistimą. dėl kenkėjų, pavyzdžiui, kai yra išmetimi dideli kiekiai produktų. Na ir dar kitas aspektas, tai yra e, nauja paskirtis. Kaip naujos paskirtis, štai pavyzdžiui, augalų, štai pavyzdžiui, žmogus yra labai e, išradinga būtybė, štai tarkime, e, E, yra augalinės sienos, apž... sienos apželdamos stogai, netgi ūkiai veisiami ant stogų. Ir tikrai naujų įvairiausių reiškinių atsiranda. Štai pavyzdžiui, e, kas dėl žydinčių augalų, tai yra naujų e, apdulkinančių kenksmingų organizmų. Taigi visą tai turime valdyti kartu atsižvelgdami į sveikatos apsaugą. Aš pasirinkau 70 metų laikotarpį. Taigi 70 metų atsilikimas dabar yra užfiksuojamas lyginant su kitomis tikslaus mokslo, e, tiksliųjų mokslo sritimis. Štai pavyzdžiui, kad ir veterinarinės medicinos e, srityje Kas dėl patogenų žinomų skaičiaus, jeigu palygintume veterinarinę mediciną ir augalų sveikatą, tai augalų sveikata labai atsilieka, nepaisant to, kad tai yra labai aukšto lygio technologijos e, tiek vienoje, tiek kitoje srityje naudojamos. Be to, dar šiandien e, fitosanitarinių e, produktų tam tikrų medžiagų e, neigiamas poveikis yra užfiksuotas. Ir kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia kad reikia identifikuoti, koks patogenas e, yra konkrečiai e, priežastis tokių reiškinių, reikia konkrečiai identifikuoti ir nustatyti. Po karo cheminiai produktai padėjo mums padidinti derlių, bet e, labai naiviai į tai buvo žiūrima. E, žmonės anksčiau trumpiau gyvendavo, anksčiau mirdavo, taip sakant, bet ne visi patogenai dar buvo žinomi. Štai pavyzdžiui, kad ir tam tikri priedai. Šiandien chemijos ir toksinės chronologinės chronologinio toksiškumo žinios keičia fitosanitarinės, fitosanitarinės rytį. Taigi šiandien turime rūpintis tiek augalų sveikata, tiek ir žmonių bei vartotojų sveikata. Manau, kad visose valstybėse narėse labai jautriai yra reaguojama į biudžeto mažinimą, taupimo priemonės, todėl E, reikia didinti mūsų veiksmų našumą ir apriboti patogenų paplitimą. Pirmiausia, import, importas turi būti e, reglamentuojamas, net ir mėgėjų veikla turi būti reglamentuojama. Aš suprantu, kad jeigu, pavyzdžiui, balkonė kažkur tai nauji augalai yra pasodinami, tai nieko tokio. Bet jeigu, tarkime, sodose ir šalia kitų kultūrų tie augalai pasodinami, tai čia jau kitas reikalas. Dabar dėl informacijos skleidimo. E, analizė teikiančios, teikiančios laboratorijos um, turi dirbti, remtis um, kompeti... reikia remtis um, uh, kompetencijomis laboratorijų. Štai, pavyzdžiui, nacionalinės laboratorijos turi remtis vietos laboratorijomis ir taip toliau. Reikia tinkamai apibriežti tikslinę grupę. E, sąrašas turi būti nuolat atnaujinamas tam, kad valstybės narės nedirbtų su patogenais, kurių nebėra prasmės stebėti. Jeigu įmanoma, reikėtų dalintis turimomis priemonėmis ir technologijomis tarp valstybių narių, tarkim, kad ir patogenus ir tie tam, kad būtų e, mm, kaip įmanoma geresnis veiklos lygis su užtikrinamas. rizikos valdytojai remdamėsi e, žiniomis apie fitosanitarinę riziką turėtų turėti galimybę imtis tam tikrų veiksmų. Dabar patogenų ir fitosanitarinės matricos yra tokios sudėtingos, kad e, reikia turėti galimybę būti su tuo susipažinus ir e, greitai priimti sprendimą. Dabar dėl e, gebėjimo reaguoti ir patikimumo. Reikia sugebėti nustatyti, iš kur, pavyzdžiui, tam tikros medžiagos atkeliauja atsakamumo reikia daugiau. E, dabar tie skubiai, skubus planai, skubių priemonių e, planai turi ne tik tai patogenus apimti. Tai turėtų apimti, pavyzdžiui, arba miškus, arba pelkės, arba ištisą regioną dialogas su veiklos vykdytojais nuo diagnostikos iki stebėjimo. Šis aspektas taipogi labai svarbus yra. Augalų ir gyvūnų sveikatos paketas, manau, yra didžiulė galimybė mums visiems tam, kad įveiktume atsilikimą, augalų apsaugos, augalų sveikatos srityje ir tam, kad tai būtų naudinga mums visiems. Ačiū, ponia Parizo. Dabar Klaus Rap, Nojaus Arkos organizacijos atstovas. Norėčiau paprašyti kalbėtojų kalbėti nelgiau kaip 10 minučių, tam, kad liktų laiko visiems pasisakyti ir dar kolegų klausimams, kad liktų laiko. Taigi prašyčiau kalbėti trumpai, maksimum 10 minučių, tam, kad bent pusvalandis liktų diskusijai. Prašom. Membro del bordo di Arkenoa. Thank you, Mr. Silvestris, for the opportunity. Dėkuoju, ponė Silvestris, už galimybę man e, pakalbėti iš bio įvairovės perspektyvos. E, aš klausiu, ar eina kalba apie įdomybių muziejų ar apie maisto saugumą žmonijai ateityje. Taigi, mano organizacija e, įsikūrusi jau prieš 20 metų, turime didelę narystę, turime ekologinį sodą savo lankytojams, e, e, daug e, norinčių gali pasinaudoti mūsų sėklų banką, turime ir savo tinklą, renginių programą. Dabar kas yra įvairovė? Na, sakysim, e, genetinė įvairovė, kalbame apie dinaminį nokimo laiką, formas, skonį ir taip toliau. Kodėl mums reikia genetinės įvairovės? Todėl, kad tai yra mūsų augalų gyvenimo draudimas. Ir genetinė įvairovė taip pat yra tvariausia mūsų gyvenimo draudimo priemonė kas prižiūri ir užtikrina biodėrovę. Tokie kaip mes, sėklų saugotojai, neformalios sėklų sistemos, kaimo bendruometės, kole, kolekcionieriai ir taip toliau. Kas yra veislė? Sakysim, čia jūs matote pavyzdį vienos veislės, matome, kad ji nepaisant visų pokyčių, vis išlieka stabiliai. Taigi, kai kalbame apie skirtingumą, vienodumą ir stabilumą, tas reikalavimas išlieka, bet tuo pat metu e, ta veislė yra dinaminė, turi tam tikrą plastiškumą. Senos veislės iš tikrųjų yra naujos, nes jos visą laiką keičiasi. Ir tik tai labai nedaug uh, dabartinių augalų veislių e, šioje planetoje gali atitikti reglamente keliamus reikalavimus. Tad ko mes čia galime tikėtis? E, nuo 250 rūšių, kurios reglamentuojamos, siūloma pereiti prie 350 tūkstančių augalų rūšių. Taip pat e, reguliavimo gylis labai keičiasi. Detalus reikalavimai šiuo metu e, yra nedu, nedideliam lygmenį, bet kai kuriuose sektoriuose tikimasi, kad jie pasieks 100 procentų. Dabar e, reglamentojama tik tai tie, kurie nori komerciškai eksploatuoti e, augalus ir sėklas. Tačiau siūloma, kad e, E, dabar reikėtų reglamentuoti ir apsikeitimą, neformalias sėklų sistemas ir kitokią veiklą. E, dabartinėje sistemoje tik tai komercinės įmonės yra registruojamos, e, bet planuojama sukurti masinę registravimo sistemą. Visi ūkininkai, taip pat mažmenininkai, selekcininkai ir sodininkai, jeigu jie keičiasi e, medžiagą už pinigus turės būti registruojami. E, numatoma, kad reglamente bus tik vienas priimtinas standartas. E, čia tikslas yra derlių padidinti, e, susitelkiama ties industriniais augalais ir kol kas nesvarstomi tvarų standartai, o genetinis e, turtingumas taip pat nėra svarbus. E, iš tikrųjų, e, veislių skaičius auga, bet e, vienoje veislėje genetinė įvairovė yra žema, taip pat ir tarp įvairių veislių nėra daug įvairovės. Taigi, mes matome, kad prarandame įvairovę per pastarosios šimtą metų bent 75 procentais jų sumažėjo. E, jau e, šimtą metų egzistuoja ir e, selekcija. Bet ar tai yra sutapimas? Ne, struktūriniai pokyčiai žemės ūkija tai nulėmė, o po pirmojo pasaulinio karo atsirado tam tikri ribojantis sėklų priekybos įstatymai. Dabar galime iš įvairių požiūrio taškų pažiūrėti. E, veislių sertifikavimo ir registravimo sistema neleidžia naujiems veikėjams patekti į rinką. Šiandieną mes jau girdėjome, kaip koncentruota yra šio laikinė rinka. Dabar palyginkime tokią sistemą ir įsivaizduokime, kad ji taikoma kitur, pavyzdžiui, restoranų versle tada jums reikės receptą ir parengimo procedūrą užregistruotą su kažkokia institucija. Kol jūs pateiksite tą e, patiekalą, turėsim, turėsite užtikrinti e, vienodumą ir stabilumą ir žinoma turėsite gauti sertifikatą, pažymą, turėsite informuoti instituciją, kad jūs ketinate tą receptą gaminti, o paskui būsite inspektuojami, ar atitinka jūsų patiekalas tą receptą. O paskui bus kontroliuojamas ir pats gaminimo procesas. Galite įsivaizduoti, kiek restoranų išliktų po tokio mechanizmo. Mes jau turime bendrijos augalų įvairovės teises, tad nėra visiškai reikalo kurti kažkokios naujos teisės, kuri e, atitiktų naują intelektinės nusavybės teisės tipą. Dabar ar dauginamoji medžiaga, ar tai maistas? Ne, tarp dauginamosios medžiagos ir maisto e, E, nėra jokių sąsajų, nes deginami medžiaga patenka ne į burną, bet į žemę. Pavyzdžiui, įskiepijus e, e, ob, obel. So how should... Obelį tik tai po trijų metų jūs lauksite vaisių. Taigi, Mūsų prašoma, kad konkurencija būtų teisinga ir tikra, kad mes galėtume remtis e, privačiomis kokybės schemomis, e, galėtume pasiremti tvare tvariu ūkininkavimu, kad būtų skatinami smulkus augintojai. Nereikėtų numatyti jokių mokesčių mikro įmonėms ir smulkioms įmonėms. E, dabar e, skirtingos paradigmos, kaip mums toliau elgtis su žemės ūkiu. E, siekiant tvaraus požiūrio, BŽUP ir kitose politikos rytyse reikėtų sustelkti būtent ties tvarumo aspektu. E, įvairovė yra e, gamtos norma, tai ne niša, tai e, ateities gyvybės ir gyvenimo iš ankstinė sąlyga. Mes turime sustabdyti bio įvairovės eroziją. Todėl mes neturime apsiriboti biurokratinėmis priemonėmis. Taigi ta konkurencija, standartų konkurencija kuri numatoma, reikštų pereimo nuo dabartinės sistemos prie ateities sistemos, kur privaloma registra, e, registracijos ir sertifikavimo sistema būtų nebe privaloma, o laisvanoriška ir atlieptų e, vartotojų lūkesčius. Tad e, geresnės alternatyvos vartotojams reiškia, kad jie turės tikrą laisvę pasirinkti iš pasiūlos įvairovės, E, kad atsirastų daugiau retų ir ekonomiškai nelabai svarbių veislių. E, reikia didinti skaidrumą, e, skatinant netradicinius selekcijos metodus. Mes taip pat norėtume užtikrinti daugiau pasirinkimo vartotojams. Pasirinkimo rinktis retus ir tradicinius augalus. Jie yra e, saugus, nes e, jiems e, taikomi tradiciniai kontrolės mechanizmai. Jeigu dabar siūlomas reglamentas būtų įgyventas prieš 11 tūkstančių metų, mes tikrai nebūtume ten, kur esame šiandieną. Dėkuoju Jums už dėmesį. Grazie, grazie a Klaus Raff e adesso la parola al professor Roberto. Dėkoju ponui Raff. Dabar norėčiau suteikti rob, žodį Robertui Papa, grūdinių kultūrų mokslo tyrimų centro atstovui iš Fogija, Italijoje. Labadiena visiems, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš esu e, grūdinių kultūrų e, mokslo tyrimų centro direktorius. E, e užsiimu e, tais dalykais, kuriais užsima ir dauguma augalų selekcininkų. Aš norėčiau sustelti ties vietinėmis veislėmis kartais e, šita savoka nėra tinkamai suprantama. Kai kalbame apie jas, e, tai dažniausiai kalbame apie du atvejus. Vienas e, tai tos vietinės veislės, kurios yra auginamos ūkininkų nesikišant selekcininkams. Antrasis atvejas yra, tais atvejais, kai e, atsiranda tam tikras hybridas tarp įvairių veislių ir tada e, sudedant e, tuos hybridus kartu atsiranda dar vienas heterogeninės veislės tipas. Taigi mes kalbame apie naujas veislės, kurios atsiranda tradicinėje selekcijoje. Bet kai kalbame apie e, dinaminį e, saugojimą ir genetinę įvairovę, tai e, mes norime užtikrinti, kad evoliucinis potencialas bus išlaikytas. Ir čia mes turime sudėtingo hybrido pavyzdį, kur E, mes iš įvairių hybridų gauname tokį sudėtingą hybridą ir, e, pavyzdžiui, ekologinėme ūkyje e, galima būtų panaudoti tai, kas tradicinės selekcijos būdu yra gauta elgiantis būtent šitaip. Dabar mano kolegos iš kitur e, kelia tokį klausimą. E, ką, ką mes turime galvoj, kai sakome adaptavimas? Kaip e, matote, nuo 1798 metrų virš jūros lygio iki 2855 e, metrų virš jūros lygio e, mes matome, kad genetinės grupės genetiniai klasteriai gana smarkiai skiriasi. Ir tų medžiagų genetinė sudėtis labai drastiškai keičiasi, palaipsniui keičiasi. Tai yra labai aiškus adaptavimosi ženklas. Ir todėl e, E, tokia evoliucija e, skatina prisiderinimą prie aplinkos. Ta mes matome ne tik Etijopijoje, bet taip pat ir Italijoje, kai kalbame apie pomidorus, ar kitur, kai kalbame apie kukurūzus. Tad e, mes turime sakyti, kad vietinės veisės yra labai e, svarbus adaptavimosi šaltinis. E, taip pat reikia pripažinti, kad vietinės veislės yra labai aiškiai atskiriamos ūkininkų, jie suteikia jiems atskirus pavadinimus priklausomai nuo jų spalvos, charakteristikos ir taip toliau. Bet e, ta įvairovė tiek e, ūkio lygmenių, tiek aukštesnis lygmenis yra labai didelė. Taigi tai prisėda prie įvairovės. Taigi e, tokią struktūrą mes matome ir kitose srityse. E, čia vėlgi eina kalba apie Sardiniją ir miežius. E, ir jeigu palyginsite su Etijopijos uh, variantais, tai pamatysite, kad e, labai aiškiai matome adaptacijos veikimą, bet e, tarp populiacijų genetinė variacija siekia tik tai 14 procentų. Jeigu mes tą tai įvairovę norėtume išmatuoti, tai mes e, turime su kažko palyginti. Sardinijos atveju mes galime tai palyginti su komercinėmis veislėmis. Main... Tokia yra pagrindinė koncepcija. Tad jeigu mums e, norisi e, sukurti sistemą, kuri leistų atskirti vietinės veislės nuo kitų, tai būtų labai sudėtinga, nesakau, kad neįmanoma. E, bet tai būtų labai sveitinga ir bet kuriuo atveju labai brangu. Tačiau yra ir dar viena mintis, e, kuri susijusi su vietinėmis veislėmis. E, jų nepardanu, ne, nepardavinėja E, įmonės ar, ar kiti, bet tiesiog jos yra sodinamos ir vėl siejamos ir sodinamos e, vietos ūkininkų. E, ir todėl jos neadaptuojasi tą medžiagą, kuri yra naudojama toje pačioje vietoje visą laiką, negali adaptuotis. Todėl bet kažkuriam e, taške e, e, tokias veislės pradedamas pardavinėti, atsiranda kažkas, kas sako, imkime taip ir padarykime, išauginkime vietinę veislę ir tada pradėkime ją pardavinėti ir kitur. Ir tada prarasime nemažai įvairovės. Tad kai kalbame apie tokią sistemą, turime elgtis labai atsargiai. Ką mes darome, keisdami teisės aktus? Aš manau, tas rinkos aspektas gali būti svarbus, galbūt e, prisidedant prie tam tikrų e, mainų tarp ūkininkų vietinių lygmenių. Tačiau tai e, reikštų labai didelę komplikaciją, jeigu iš to bus bandoma daryti verslą. Taigi, apibendrinant, aš manau, reikia pasakyti tris mintis. Vis Visų pirma, tai, tas dinaminis apsaugojimas yra labai svarbus. E, tai yra labai svarbus selekcijos šaltinis, bet mes turime būti labai atsargus. Tarkime, jeigu matome, kad e, turime vietinę populaciją ir paskui staiga kažkada e, ji pradeda pernelyg keistis ir atsiranda problema e, tiems, kurie tvarko e, šitą medžiagą. Tad aš e, nelabai įsivaizduoju, kaip į tą medžiagą, medžiagą galima būtų žiūrėti kaip į strategiją auginti medžiagą tam, kad galima būtų ją parduoti. Tai kai kalbame apie vietinių veislių rinką, galbūt galėtume kalbėti apie tokią sistemą, kai būtų įgalinamas apsikeitimas medžiaga, kad laisvai galima būtų keistis tą medžiagą, bet būtų taip pat naudinga, jeigu e, ūkininkai gautų ir tam tikrą paramą E, keičiantis tą medžiagą. Na ir taip pat turime būti tikra, kad e, nebus įmanoma e, vienprasmiškai identifikuoti tas vietinės veislės, kad neatsirastų dirbtinė, dirbtiniai bandymai tą sistemą dirb, sukurti dirbtinai. Aš turiu taip pat kai kurių dalykų, kurie yra susijęs su agronominė vertė, tvarumo vertė ir kultivavimo vertė. Aš matau, kad pranešėjo pasiūlyme yra tam tikrų pakeitimų, konkrečiai pirmoje dalyje, bet aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Gal kitu atveju mums ir tai nesvarbus klausimas. Bet čia tai yra svarbu, kodėl mes turime išlaikyti tas e, agronominės vertės, e, kai mes kalbame apie dalykus, e, kurie turi, būt, turi pasižymėti skirtingumu, vienodumu, stabilumu. Aš manau, kad po antrojo pasaulinio karo dabar E, atsirado didesnė galimybė pasirinkti skirtingas veislės. Žinoma, vartotojui reikia informacijos e, dėl ūkinės vertės, e, kokybinės vertės tos medžiagos. Bet tai neprisideda prie to, kad blogos veislės būtų eliminuotos. Labai dėkui. Atrodo, kad sutaupiau keletą sekundžių. 20 seconds. Grazie, grazie a Roberto Papa. Adesso eh, la parola a Tor Koefed. Dėkoju, Roberto Papa. Dabar suteiksime žodį Kopa Kodžeka atstovams. Tor Kofet eh, E, žodis jums. Dėkuoju už galimybę šiek tiek jums papasakoti apie tai, kaip ūkininkai e, žiūri visą tą dalyką, ko mums reikia ateityje. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai už pasiūlymą. E, E, už tai, kad bandome atnaujinti teisės aktus, žvelgdami į ateitį, o ne į praeitį. Aš manau, nuo 53 metų mūsų turimi teisės aktai puikiai pasiteisino ir yra, ko gero, geriausi pasaulyje. Dėkoju ponui Silvestris, taip pat už jo pranešimą, tai žingsnis tinkama kryptim ir aš pabandysiu čia jums atskleisti, ką apie tai galvoja ūkininkai. E, iššūkiai, e, su kuriais susiduria ūkininkai e, visuomenėje. Mums iki 50 metų reikės išmaitinti 9 milijardų žmonių. Taip pat yra didelis aukštos kokybės maisto, pašarų ir sėklų poreikis. Ir čia mūsų ūkininkams iškyla konkurencijos iššūkiai. Mums reikia konkuruoti pasaulyje. E, politikai dabar e, jau reikalauja, kad mes augi, pradėtume auginti ir energetinius augalus. E, prašoma, kad kuo mažiau darytume poveikio aplinkai, kad naudotume kuo mažiau trašų. Bet jeigu iš tikrųjų norime mm, atsižvelgti į aplinką, tai ko gero yra geriau e, mažinti e, poveikį aplinkai tradicinėse e, fermose, ūkiuose, o nesustelti ties 2 procentais ekologinių ūkių. Taigi dabar, kai pažvelgsime į Europą, tai visiems ūkininkams reikia geresnių pajamų, kad e, prisidėtų prie Europos ekonomikas. Jeigu pažiūrėsime į derlių, kaip jis keitėsi pasaulyje ir Europoje, tai pamatysite, kad e, Per pasarosius dešimt metų mūsų derliai sumažėjo, nesugebame konkuruoti su likusiu pasauliu, taigi ekonominė konkurencija su likusiu pasauliu mes e, pralašinėjame, vadinasi, reikia kažką keisti. Ir reiktų pradėti e, nuo nuo sėklų, nuo tinkamų sėklų. E, pažiūrėkime į e, derliaus e, pokyčius Danijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje ir Anglijoje. Ir turime pasakyti, kad per pasarusis dešimt metų tas derlius nelabai ir keitėsi. Čia ta ryškiausia linija yra Danija. Ir e, reikia pasakyti, kad e, per tą laikotarpį azotas naudojama, jas naudojama, e, sumažino maždaug 30 e, procentų sumažino šiltnamio efektą sukeliančių dujų labai ženkliai 50 procentų sumažino pesticidų naudojimą. Taigi, technologija padarė savo, bet uh, Reikia taip pat pasakyti, kad e, Europoje e, kai kuriais metais mes įvedame apie 90 e, naujų veislių. Ir tai dėka tos sistemas, kuri leidžia ūkininkams puikiai žinoti, kokios veislės yra prieinamos ir tinkamiausias Danijoje, ir ekologinis, ir tradicinis ūkininkas, ar, e, e, ar kitas e, ūkininkas, kuris augina, pavyzdžiui, pašarus keuliams, labai puikiai žino, kurias sėklas pasirinkti ir kurios jam labiausiai tinka. Jis taip pat labai gerai žino, kurią veislę auginamas jis galės, pavyzdžiui, sumažinti fungicidų panaudojimą, nes uh, Viskas yra testuota, visas e, charakteristikos yra testuotas, e, tie bandymai jau atlikti. Tad jeigu pažvelgsime į šitą sistemą, tai galbūt e, truputį labiau mes galėtume praplėsti ūkinio vertingumo testus, kad ūkininkai dar geriau žinotų, ką jis perka ir žinotų, kad jis iš tikrųjų gaus gerą derlių iš tos sėklos, kurią beria į žemę. Žinoma, ūkinio vertingumo testas yra labai svarbus dalykas, žvelgiant taip pat iš vartotojų apsaugos požiūrio taško, bet šiuo atveju ir iš ūkininkų požiūrio taško, nes ūkininkas puikiai žino, ką jis perka. E, iki tos sistemos visada tarp selekcininkų ir ūkininkų vykdavo diskusijos ir e, pastarasis nežinojo, e, kokia bus sėklų kokybė, bet paskui atsirado nauji teisės aktai, kurie to pareikalavo ir tada sėklų kokybė kiekvienais metais augo. Na ir dabar kai rengiami nauji teisės aktai, visų pirma, mes klausime ūkininkų, ko jie nori, ar jie nori aukštesnės kokybės e, veislių, e, kadangi per pastarosius 60 metų mes pradėjome pralašinėti konkurencinėje kovoje. Mes turime Europoje e, didelių, mažų ūkių, tradicinių ūkių ir ekologinių ūkių. Dabar, kai kalbame apie e, ūkinio vertingumo testą ir apie ekologinius ūkius, e, mes e, tų pačių testų čia taikyti negalime, nes e, ekologinės veislės e, turi konkuruoti e, kitais dalykais negu kad e, tradicinio ūkininko produktai nes tradicinis ūkininkas turi e, galimybę pasitelkti chemiją. E, mes taip pat e, turime padėti ekologiniams ūkininkams, kuomet jie perka sėklas ir pasižiūri į ūkinį, į ūkinio vertingumo testą, kad jis labai aiškiai matytų, ar ta veslė bus jam pravarti. Būtent šito ir prašo ūkininkai. E, mes žinome, kad yra e, tam tikrų sistemų, kurios Europoje pasiteisina, pavyzdžiui, Danijoje, bet e, Vokietijoje, Anglijoje egzistuoja ir kitų sistemų. Ir mums būtina, kad Europos teisės aktai užtikrintų, kad visi ūkininkai, ypatingai naujose valstybėse narėse, laisvai galėtų prieiti prie informacijos, kokia veislė yra tinkamiausia jam Nes Kopakosega e, fermeriai truputį baiminasi, kad e, mes tiesiog atsiversime didžiuliai rinkai, kur e, atsiras daugybė sėklos e, ir veislių, kurios nėra išbandytos. Mes iš tikrųjų turime šalių, kur egzistuoja juodoji sėklų rinka ir dažnai mūsų ūkininkai yra apgaunami, įtikinami nupirkti E, tam tikras sėklas ir apsigauna. Ir žinoma, labiausiai nukenčia e, smulkieji ir neturtingi ūkininkai, kurių Europoje mes turime e, nemažai milijonų. Tad turime pasirūpinti ir jais. Dabar periname prie heterogeninių medžiagų. Tai, tai nėra veislė, tai nėra e, veislių mišinys. E, Pagal komisijos pasiūlymus mes dabar žinome, kad atsiras nemažai e, situacijų, kai e, įmonės pradės dirbti su tom heterogeninėmis medžiagomis ir tada truputėlį įgis galimybę apgaudinėti, piknaudžiauti. Todėl mes prašytume, kad jūs labai pasistengtumėte surasti E, sprendimą, kad tie žmonės, kurie nori dirbti su heterogeninėmis medžiagomis, turėtų savo rinką ir kad nebūtų galimybės pasinaudoti kitiems šitos e, rinkos pranašumais. Dabar e, nišinė rinka. Čia yra daug dalykų. Tai, nes sena veislė tai nebūtinai reiškia nišinę rinką Kai kalbam apie nišinę rinką, tai mes kalbam apie neprofesinės organizacijas, kurios e, tiesiog nori išsaugoti tam tikras veislės. Tai neprofesinė rinka ir turime būti tikrai tikri, kad tai ir nepasikeis, nes e, E, viskas gali būti nišinė rinka, net ir apsaugo, apsaugo, apsaugota veislė gali būti e, nišinė rinka, bet jeigu pernelik daug e, su šitą veislę ateis rinka, tai jau nebebus nišinė rinka. Dabar, žvelgiant ūkininko akimis, tai turime pasakyti, kad daug mūsų narių labai jautriai žiūri į, į mokesčius, į apmokestinamą E, kai kas sako 150 eurų per metus, tai čia yra niekis. E, bet ne. E, tai netiesa, 2-3 milijonam smulkiųjų ūkininkų 150 per metus yra didelė pajamų dalis, tad labai prašyčiau sumažinkite tuos mokesčius, užtikrinkite, kad smulkas ūkininkai galėtų išlikti, galėtų įpirkti aukštos kokybės sėklą. Dėkui. Dėkui už jūsų dėmesį. Grazie. Dėkuoju ponui Kofed. Toliau kalbės Europos sėklų asociacijos atstovas Garlik von Essen. 10 minučių po to bus užduodami klausimai. Diskusijos gali vykti iki pusės septintos vakaro. Tuo metu vertėjai baigs savo darbą. Taigi prašyčiau ne virš 20 minučių, kad liktų laiko diskusijoms. Ačiū pirmininkė, malonu dalyvauti šiame posėdėje. Suprantu, kad laiko trūksta, todėl kalbėsiu glaustai, pateiksiu tik penkias skaidrės, tikiuosi, kad to diskusijoms užteks, bet kita vertus mano pranešimas pernelyg ilgai nesitęs. Pavadinimas pranešimo augimo potencialas. Tokį šio Europos komisijos potencialą mes matome. Ir taip sėklų ir e, auginamosios medžiagos sektorius yra stiprus, bet galima jį dar sustiprinti ir sudėkti paskatų mūsų augintojams smulkmenomis jūsų neužversiu, nes sekretoriatas jums pateikė informacijos apie Europos sėklų sektoriaus struktūrą. Šiek tiek informacijos šioje skaidrėje. Reikia išsklaidyti porą mitų. Tikrai nėra taip, kad tik pora kompanijų viską dominuotų. Vaizdas daug įvairesnis, priklauso nuo pasėlių, nuo kultūros, veislės, nuo valstybės. Šiame sektorija yra daug variacijos. Žinoma, kaip ir kiekviename kitame ūkio sektorėje Europoje esama koncentracijos. Kodėl sėklų ir augalų sektorius turi būti kitoks? Tai aukštų technologijų sektorius. E, mokslas ir technologijos kainuoja didelius pinigus, todėl esama koncentracijos. Tačiau Europoje tos koncentracijos daug mažiau negu kitose pasaulio vietose. Kodėl? Todėl, kad tie teisės aktai, apie kuriuos jūs diskutuojate, yra labai veiksmingi. Jie sukuria vienodą konkurencinę aplinką, objektyvės galimybės ūkininkams konkuruoti savo produktais ir sukuria galimybės mažoms įmonėms gauti naudos, jei jų produktai iš tiesų yra kokybiškesni, geresni nei jų didesnių konkurentų produktai. Štai šie ramšiai yra mm, sieklų rinkos pagrindiniai ramšiai. Identitetas, tapatybė, kokybė, našumas – E, tai yra, kokį derlių galime pasiekti, jei tinkamai ūkininkaujame ir sveikatos reikalavimai. Tai yra reikalavimai, kad sodinama siekla būtų neinfekuota lygomis. Šie ramšiai užtikrino sėkmę ir stūmė Europos sėklų sektorių į pasaulio lyderių pozicijas. visi augalų dauginamosios medžiagos naudotojai naudojasi tomis pačiomis tam tikromis charakteristikomis. Nesvarbu, ar jūs esate niš, nišinis augintojas ar stambus augintojas, jūs visada norėsite ką, žinoti, ką naujo, naudojate, norėsite tos kokybės, kurios tikitės ir tikrai nenorėsite nukentėti nuo kenkėjų ir lygų. Štai todėl savo pasiūlyme komisija išlaiko šios keturis ramščius savo teisės akte. Ir raginame ir prašome jūsų išlaikyti tuos keturis ramščius. Jie likščiol buvo Europos sėklų sektoriaus sėkmės garantai. Tačiau yra ir tam tikrų klausimų. Nemažai numatyta išimčių, nukrypstančių nuostatų, rinkos sąlygų. Kol kas nesame tikri, ar visų tų dalykų tikrai reikia. Šyrit jūs diskutavote, kas yra profesionalus rinkos veikėjas. Europos sėklų asociacijos nuomonę, čia eina kalba apie e, rinkodarą, apie komercinę veiklą. Tikrai nekalbame apie sodininkus mėgėjus. Čia kalbame apie kompanijas, kurios uždirba pinigus iš tokio biznio. E, to, toks turėtų būti šio teisės akto pagrindas. Mes tam pritarėme. Galbūt komisijos pasiūlyme savokos apibrėžinimas ne visai aiškus ir reikėtų tobulinti. Antra, nukrypstančios nuostatos dėl heterogeniškos medžiagos, dėl nišinių rinkų, dėl saugomų veislių. Manome, kad bandyta suteikti galimybių konkrečioms rinkoms, Tačiau tai tik tai dar labiau komplikavo padėtį, todėl čia reikia dokumento patobulinimų. Komisija pasitelkia tokią priemonę kaip oficialiai pripažinti aprašymai. Tai galima būtų pasitelkti ne tik vienam ūkio e, rinkos elementui. mes galėtume šią priemonę pasitelkti ir mažindami administracinę bei finansinę naštą tiems operatoriams, kurie nenori eiti klasikinių veislių registravimo keliu. Jūs minėjote tam tikrą ribą 2 milijonai apyvartos ir 10 darbuotojų, kad papultų į teisės akto taikymos rytį arba ne. Mes labai nepritarėme tokiai ribai Asmeniškai pasakysiu, jei aš valdyčiau kompaniją, kurios apyvarta 2 milijonai ir joje būtų keli darbuotojai, nelaikyčiau savęs visiškų mėgėjų. Tokia apyvarta rodo, kad e, aš dirbu profesionaliai, uždirbu pinigų toje rinkoje. Viskas tvarkoje. Tačiau ir tokie operatoriai turi atitikti tam tikrus minimalius reikalavimus. Tokiai išimčiai mes nepritarėme. Mes pritarėme šitoje vietoje adaptuotoms taisyklėms. Toliau. Dėl atsekomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo visa sistema. Manome, kad visi aktyvūs šios rinkos operatoriai privalo vartotojams suteikti tam tikrą skaidrumą. O tai reiškia, kad jie turi užsiregistruoti, kad jie yra profesionalūs rinkos veikėjai ir parduoda medžiagą e, pirkėjams. Nemanome, kad tai didelis reikalavimas. Tiesiog reikia užpildyti, užpildyti tam tikrą anketą. Taip pat reikia, kad jie tinkamai žymėtų produktą, sėklų maišus turėtų žymėti. Tai tam tikras minimalios informacijos rinkinys. Nesvarbu, ar medžiaga skiriama profesionaliai rinkai ar nišiniai rinkai, o gal mes ją apibrėšime kaip nors kitaip. Juk galų gale mes kalbame apie pasitikėjimą. žmonės nenori laukti, kas, laukti ir pamatyti, kas išauks iš tos sėklos. Turi būti tam tikra sistema ir garantas, e, kurie mm, leistų turėti tam tikrų lūkesčių, kad pasodinus tam tikrą sėklą, žinosi, kas išauks. Žinoma, turi likti lankstumo, tačiau dėl jo neturi nukentėti pasitikėjimas. Čia aš rašau, ateities ES teisės aktai turi būti patikimi teisės aktai, turi užtikrinti inovacijas, kokybę e, pirkėjams, bet taip pat sukurti vienodas sąlygas bendroje rinkoje visiems operatoriams. Jeigu to pasiektume, tai tuomet teisės aktų peržiūra pasiektų savo tikslų, padidintų našumą, padidintų greitį, kaštai augintojams ir vartotojams sumažėtų, taip pat sumažėtų dokumentų skaičius jeigu parlamentas savo kadencijos, šios kadencijos metu to pasiektų, tai būtų ir Žemės ūkio komiteto sėkmė. Ačiū ponui von Essen už šį naudingą paskutinį pasiūlymą. Trys kolegos prašo žodžio Dorfman, Heusman ir Agnew. Iš karto suteikiu jiems žodį. Jie gali užduoti klausimus, o po to išgirsime ekspertų atsakymus. Kiekvienas iš ekspertų galės porą minučių atsakinėti į klausimus. Ponas Dorfman. Na, norėčiau kreiptis į paskutinius kalbėjusius keturis ekspertus. Girdėjome keturis įdomius pranešimus. Paaiškėjo, kad kalbame apie du skirtingus dalykus, nereikia, nereikėtų jų painioti. Viena vertus tai klasikinė konvencinė žemės ūkio veikla, ir kita vertus ekologinė ūkininkystė. Tūks. Yra tūkstančiai, net milijonai ūkininkų, kurie gamina maistą, augina skirtingas kultūras, daržovės, sėklas ir taip toliau. Jiems svarbu, kad nusipirkus tai, kas buvo žadėta, rezultatai bus tokie, kokių tikėjosi. Ir yra kita rinka, nišinė rinka. Nišiniai augintojai augina mažoms rinkoms. Jie turi tokią teisę. Šiame reglamente ne vieta ginčytis, kuris modelis yra geresnis. Turime rasti sprendimų, kurie tiktų abiems modeliams. Ketu, visi keturi ekspertai tai aiškiai nurodė. Pirmajam pranešėjui ponui Rap užduosiu klausimą. Jūs kalbėjote apie reglamento taikymo sritį. Jūs kalbėjote apie antrą ir trečią straipsnius. Antrasis straipsnis. Tai straipsnis taikomas tik įmonėms. Trečias straipsnis kalba apie profesionalią veiklą. Gal galėtumėte pasiūlyti, kaip mums geriau apibriežti savokas, nes jos kol kas tikrai netobulos. Ponas von Essen kalbėjo apie e, nišinę veiklą. Kaip jūs ją apibrėžt, galėtumėte. Sakėte, kad jums nepatinka dešimties darbuotojų ir dviejų milijonų eurų riba, jei šis kriterijus netinka nišai apibriežti, gal galėtumėte pasiūlyti geresnius kriterijus, nišiniai rinkai apibūdinti. Toliau profesorius Papa kalbėjo. Galiu pritarti jūsų požiūriui. Ponas Kofoid kalbėjo apie parengtą sąrašą tinkamą atskiriams regionams. Bet juk kiekviena įmonė teiks, jog jos siūloma veislė yra pati geriausia, o kas nuspręs, kaip yra iš tikrųjų, ar tai yra iš tikrųjų taip, kaip teigiama, ar tuo užsima valstybinė įstaiga, ar kas nors kitas. Ponas Hoisling, noriu užduoti klausimą pirmiausia ponui Kofed. Jūs minėjote, kad egzistuoja juodoji rinka, ar galite pateikti skaičių, statistikos, koks jos dydis Europoje. Ar tai labai paplitę? Girdėjome, kad trūksta bendrų taisyklių, bet nepaisant to, atrodo, sėklų pramoniai sekas neblogai ir pasaulinėje rinkoje. Ar ketinate užimti dar, dar didesnę rinkos dalį su tomis integruotomis taisyklėmis? Jūs taip pat teigiate, kad nenorite nišinių rinkų, kad viskas yra gerai ir taip. kalbėjote apie įtraukimą, visko įtraukimą į reglamento taikymą ir, žo, ir žolelės įtraukti, ir ornamentinius augalius, augalus. Kokia būtų nauda iš to perteklinio reguliavimo? Kai kurie kolegos iš viso nenori tokio reguliavimo. Tai panašu į centralizavimo supainiojimą su harmonizavimu. Komisija teigia, kad rinkoje problemų nėra. Jūs miglotai kalbėjote apie palyginimus su JAF rinka. Gal galėtumėt pateikti statistikos? Europoje penkios kompanijos turi 75 procentus rinkos, pavyzdžiui, kukurūzų auginimo rinkos. Man atrodo, tai stambi koncentracija. O kaip būtų, jei tos penkios kompanijos turėtų beveik pusę pomidorų veislių tikrai einame prie koncentracijos tam tikrose srityse. Pavyzdžiui, špinatų rinka yra pakankamai centralizuota, daug pasirinkimo nėra. Matau prieš prierą su e, tarp jūsų teiginių ir komisijos pateikiamų skaičių, kurie rodo, kad koncentracija egzistuoja, kad mes tolstame nuo tikslo turėti daugiau įvairovės. Turime sugebėti reaguoti į problemas. Tačiau, taikydami apribojimus, rinkos įvairovės nepraplėsime. Pirmininkas, prašau užduoti trumpesnius klausimus, kad dar išgirstume eksperto atsakymus. Ponas Agniu, pirmininkė, suteikite man laiko, kiek galiu kalbėti. Keturios minutės būtų idealu. Trys klausimai. Vienas kalbėtojui iš Austrijos kuris teigia, kad 74 procentais nuo pirmo pasaulinio karo sumažėjo įvairovės. Tai reiškia, kad jei buvo Austrijoje 18 metais tūkstantis skirtingų rūšių augalų, tai dabar jų yra tik tai 214. Man sunku to patikėti. Taip, galbūt kai kurios rūšys sumažėjo, bet mane apstulbintų, jeigu jos iš viso išnyko. Kitas klausimas ponui iš Danijos. Padarė man įspūdį jo pranešimas apie tai, kad veislės išlaikė derlių. Ar taip įvyko todėl, kad buvo naudojami hybridai? Be to, tai yra sieklų pramonės sėkmė. Jeigu taip viskas sėkmingai sekasi, ar reikia naujų teisės aktų? Aš sakyčiau, palikime sieklų sektorių ramybėje. Galiausiai, prieš kelis mėnesius parlamentas uždraudė tam tikrus sodinukus, tam tikras sėklas šios veislės bus naudojamos 20 metų. Jeigu panaikiname tam, tikrus, e, tam tikrą sėklų rūšį, tai atsiranda kita veislė. Galbūt jūs galbėtumėt komentuoti tą atvejį ir parlamento reakcija. Ir toliau kalbės Rodest ir ekspertai atsakys į klausimus. Ačiū. Aš norėčiau trumpai kalbėti. Ekspertai kalbėjo apie nišinės rinkas, bet čia negalima uh, remtis tokiu kriterijumi kaip darbuotojų skaičius ar apyvarta. Geriau kalbėti apie sėklas, sėklų rūšis. Ar nesutiktumėte su tokiu pasiūlymu apibrėžimui? Buvo minima rinkos koncentracija, kad e, moksliniai tyrimai daug kainuoja. Manau, kad reikėtų jog tie, kurie dirba su senomis veislėmis, jiems būtų leista ir toliau dirbti, o tie, kurie dirba masiniai rinkai, kurie vykdo mokslinis tyrimus, jų kritikuoti aš irgi nenoriu. Tačiau ne viena grupė nenorėtų dėl naujo reglamento nukentėti. Kolegė teigė, kad nevykdomas augalų sveikatos monitoringas. Noriu paklausti pranešėjų, ar tik tai, tikrai tai yra. Man atrodo, kad augalų sveikata turėtų būti stebima lygiai kaip ir kiti dalykai susijęs su maistu ir mytyba. Ir ponia Kadenbach, noriu paklausti apie tą minėtą juodąją sėklų rinką. Mums reikia aiškumo ir šie klausimai yra to įrodymas. Dokumento penktame puslapyje minimi faktoriai, kurie riboja konkurenciją sėklų rinkoje. Mums pateikta netgi piešinėlis kaip iliustracija tos situacijos. Gal jūs galėtumėt išsameu paaiškinti. Pirmininkas, aš jau minėjau, kad dabar laikas kalbėti šešiems ekspertams. Paprašysiu jų atsakyti į klausimus, bet kalbėti neilgiau kaip keturias minutės. Pone Kiago e, kalbės pirmą. Atsiprašau, bet nesupratau klausimą apie augalų sveikatą. Nespratau to klausimo. E Procediamo con Pascal Parisotto. Sono state poste domande un po' eh, in. Eh, eh, she's left the room. She left the room. Pirmininkas iš tikrųjų daug skirtingų klausimų. Ponios Pariso nėra, tad ponui Rap suteiksiu žodį. Mm. Atsižvelgiant į tai, kad e, dauguma klausimų buvo užduoti vokiškai, norėčiau ir atsakyti vokiškai. Pane Dorfmanai, iš tikrųjų turime pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų apibriežti, patikslinti, taip pat atsižvelgiant į tai, ką ir kolegos minėjo, ypatingai e, trys e, 1.6 nuo A iki E punktai turėtų būti išbraukti, turėtų likti F patekimas į rinką ir turėtų būti įrašyti žodžiai for purposes of commercial exploitation, kaip kad yra dabartinėje direktyvoje. Ir antro e, sapne D dalyje Taip pat reikėtų išbraukti žodžius in kind, nes jie netitinka esamos tikrovės. Toliau, atsakant į kitą klausimą, taip. E, štai ką norėčiau paaiškinti rinka nesiremtų e, įmonės dydžiu kaip tokiu, bet e, kai kuriams mm, medžiagoms, jeigu nepatenka tam tikri tipai, tai vietoj apyvartos vis tiek reikėtų sudaryti galimybę e, kompetentingoms įstaigoms e, nuspręsti. Bet yra ir kitų galimų veiksnių, pavyzdžiui, e, plotas, e, kuriame yra kultivuojami vieni ar kiti augalai. E, galbūt galima būtų atsižvelgti į e, tų užauginamų augalų, augalų apimtis. E, aš kalbėjau ne apie rūšis, bet apie veislės. Bet pagal genų banko vertinimus, tiek nacionalinius, tiek ir kitokius, ir e, pagal e, įmonių registro duomenis galima daryti išvadą, kad e, apie 75 procentai e, genetinės įvairovės e, kai kalbama apie veislės, 75 e, procentai jau yra prarasta, e, jų nebėra net ir genų bankuose. Tačiau 25 procentai vis dar egzistuoja, dauguma iš jų genų bankuose. Ir tai, ką mes išsaugojame, gali būti panaudota tolesnėje selekcijoje. Dabar dėl augalų sveikatos kalbant apskritai, manyčiau, kad komisijos požiūris yra teisingas dėl karantinių veislių ir karantiniai kenkėjai galėtų būti e, su jais susitvarkoma kitais būdais. Žinoma, yra tam tikrų atvejų, kai vienintelis sprendimas yra masiškas cheminių medžiagų panaudojimas. Bet e, bendroji prielaida yra tokia, kad galima kad bus galima pagerinti padėtį. Kontrolės priemonėmis e, su tuo e, ne visiškai sutinku, nes kartais iš tikrųjų prireikia imtis veiksmų tiesiog per kelias valandas. Ponas Papa, e, atsakydamas ponui Darfman dėl e, skirtingumo vienodumo stabilumo, tai aš e, bandžiau aiškiai pasakyti, kad agronominiai testai turi remtis dabartiniais dabartinė padėtim, bet e, nesakau, kodėl negalima būtų registruoti tokių augalų, kurie nėra testuoti, jeigu e, tam tikra veislė yra generuojama e, mažesniais kiekiais, bet kažkam atrodo, kad tai geras produktas ir jis yra patrauklus, tai turėtų būti galimybė pagal tą pasiūlą teikti į rinką. Daug iš dalykų gali būti ES lygių daroma, bet tada iškyla sąnaudų, kainų problema. Taigi tai nišos problema, nes jeigu ta niša iš tikrųjų nėra niša, tai tada norėčiau matyti, kad veikia tam tikra sertifikavimo sistema, kuri leistų kiekvienu atskiru atveju atsižvelgti. dėl kitos minties, tai pono Dorfmano e, pareiškimas buvo gana griežtas. E, e, genetikoje jūs galite analizuoti ir didesnės rizikos veislės, kurios šiaip ar taip egzistuoja. Panas Kofut, e, e, dėkoju e, juodoji sėklų, sėklų rinka. Visų pirma, yra nemažai nesertifikuotų sėklų. Sėklos į Europą patenka visiškai be jokios kontrolės. Ir tai verčia mane paminėti, kai kalbame apie augalų sveikatą, kad užtenka tik tai į Naują Zelandiją pažvelgti negalite importuoti ten nei vienos veislės, net turistas negali įvežti sėklos, kuri būtų prilipusi prie bato pado. Vėl dėl juodosios rinkos, kai kas sako, mes neturime e, tų e, visų sėklų sąrašų, ūkininkai tarpusavyje keičiasi sėklomis ir taip toliau bet tuo pat metu yra ir įmonių, kurios e, iš to daro neblogą verslą. Bet kas pralošia, e, kai e, sėkla nusiperkama iš ūkininko ir paskui gauna blogą derlių. Mes e, Kopakosega būtent ir kalbame apie tai, kad ūkininkas turi turėti laisvę pasirinkti, bet jis turi turėti taip pat galimybę žinoti, kad jis renkasi tinkamą veislę. Taigi, mums reikia tokios sistemos, kuri leistų ūkininkam žinoti, ką jis, ką jis perka. Na, o kalbant apie nišinę rinką, Kopoje mes apie tai irgi daug e, diskutavome. Daug smulkių ūkininkų sako, kad tai nebloga idėja. Jie suranda kažkokią nedidelę veislę, suranda restoraną, kuris nori pirkti iš jų, kadangi iš to gali pagaminti tam tikrą produktą. Bet e, viena iš problemų yra, kad jie tada nori tą mažą rinką pasinaudo, pasilaikyti savo. Ir jeigu jiems e, tik tai pasiseka, tai kažkas, kas bus didesnis, profesionalesnis, tuoj įeina, pradeda gaminti tą patį. Ir tada tas ūkininkas, kuris ir sugalvojo tą visą dalyką, galų gale atsiranda pralaimėjusio padėtyje. Tad e, ne visada yra gerai, kad e, mes e, e, atversime tą nišinę rinką visiems, nes mes neapginsime tų žmonių, kurie nori praktiškai iš to išgyventi. Toliau. Buvo klausimas apie tai, ar turime gerą sistemą, sąrašų sistemą, tai ar reikia mums dar uh, papildomų teisės aktų. Taip, reikia. E, svarbiausias dalykas yra tai, kad e, mes žinotume, pirkdami e, veislę, koks bus derlius priklausomai nuo mm, to, kiek bus įdėta, nuo įdėjimų, kad galima būtų palyginti, su kitomis veislėmis, kiek reikės, pažiūrėjau, azoto, kiek bus išskiriama šiltume efektą sukeliančių dujų ir taip toliau. Bet e, problema yra, žinoma, ar galime mes įrodyti tuos dalykus ir teisės aktuose galbūt reikia taip pat mąstyti, ar galime ateičiai sugalvoti kažką, kas e, remtųsi e, vartotojų e, paklausa e, ir ar būtina nustatyti, pavyzdžiui, e, tam tikrus dalykus, kurie turi būti įrodyti iš anksto, kiek, pavyzdžiui, bus teršalų, kiek reikės vienokių ir kitokių cheminių medžiagų. Ir tik tai tokia sistema bus tinkama ūkininkams ir leis jiems pasirinkti. Dėkuoju, paskutinis pasakys ponas Fanesin. E, Dėkuoju, pirmininkė, žiūriu į laikrodį, pabandysiu pasinaudoti keliomis minutėmis, kurios liko. Visų pirma, ponas Hoisling ir ponė Tatenblach e, paminėjo sustarimus ir licenzijas. E, mes matėme tam tikrą skaidrę, kuri tarsi atspindėjo tikrovę, bet e, tas vaizdas toli gražu nepilnas buvo. Aš manau, kad galime pasakyti, kad yra tam tikros kultūros ir, ir grįžtant e, turbūt reikėtų pasakyti, kad čia kalbame apie e, nišinės rinkas, e, e, nes e, mažoje rinkoje e, yra e, situacija, kur labai daug įmonių ateiti ir negali. Tuo tarpu yra ir kitos didelės rinkos, tokios kaip grūdų rinkos. Mes turime suvokti, kad neturime vienos e, sėklų rinkos, turime įvairias rinkas priklausomai nuo kultūros, nuo regiono, priklausomai nuo to, ar kalbame apie hybridinės veislės ir taip toliau. Tai yra e, sektorius, kuriame yra bendradarbiaujama ir tai, kad VMI e, gali susitelkti ir kovoti konkurencinėje kovoje su didesnėmis įmonėmis. E, tai, tai irgi yra tikrovė, jie sugeba apvienyti jėgas ir išlikti konkurencingoje rinkoje. E, žinoma, didžiosios įmonės e, ir dirba pasaulio mastu ir konkuruoja pasaulio mastu. Taip yra koncentracija, bet atvirai sakant, e, aš dėl to pernelyg nesijaudinu, sektorius nesijaudina ir atrodo, kad ir ūkininkai nesijaudina. Gal yra žmonių, kurie, kuriems tai rūpi. Bet iš tiesų yra 95 e, procentų rinkos dalis, kuri e, renkasi iš 45 e, tūkstančių veislių ir yra likusi rinkos dalis. Ir um, turi būti galimybė tiems, kurie dirba su skirtingų tipų medžiagomis. Ir būtent apie tai ir kalbame. Ne tiek kalbame apie rinkas, bet kalbame apie skirtingus medžiagos tipus. Mes turime įgalinti žmonės, norinčius su tokia medžiaga dirbti, taip ir daryti. O tam mums reikia specifinių taisyklių. Aš sutinku su tuo, ką kolegos minėjo, kad mes Galbūt e, galėtume pažiūrėti į gamybos apimtis, o paskui jau antroji vietoje žiūrėti į apyvartą. E, anksčiau, e, ankstesniuose apsaugos teisės aktuose tai jau buvo minėta, nebuvo tai tobula, bet galbūt tai koncepcija, kurią galėtume toliau plėtoti. Buvo dar vienas klausimas prie kurio norėčiau grįžti, taip pat atsižvelgiant tai, ką sakė ponas Dorfmanas. Ar kalbame apie vieną teisės aktą, kuris bando, taip sakant, nustatyti dvi skirtingas rinkas. Iš dalies e, būtent taip ir yra. Nors antra vertus nišų, nišinė rinka, heterogeninės medžiagos rinka yra skirtingos į tai reikia mm, ir būtina atsižvelgti. Mes patys turime čia pasiūlymų, jais pasidalinsime. Bet nėra neįmanoma surasti kažkokią abipusiai primtinę sistemą, kuri išlaiko ir e, profesinį rinką, bet taip pat e, e, palieka galimybių ir kitai medžiagai ateityje. Tad tiek, ačiū. Grazie. Uh... Gianni Fonesse, grazie a tutti i sei esperti che sono intervenuti in questa hearing. Gra Dėkoju visiems ekspertams už tai, kad atvyko šiandien į mūsų klausimus. Ačiū visiems šešiems ekspertams, kolegoms, kurie pasiliko iki galo, uždavė klausimų ir pateikė savo pastabų šioje diskusijoje. Tikrai tai bus pravartu mūsų tolesniam darbui. E, kitas mūsų posėdis vyks e, Bruselėje gruodžio antrą dieną.